Colleagues, sorry. Kolegos, atsiprašau. Mes nelabai griežti. Tai yra mūsų nedaugiausia čia, tačiau susirinkę patys geriausi. O geriausių tarpė yra tik vienas socialistas. Du iš vieningųjų kairiųjų. Ponios ir ponai, turime pradėti. Dabar e, sulauksime informacijos apie du svarbius susitikimus. Tai yra Japonija. Pirmiausia, partnerystės e, susitarimas, laisvosios prekybos susitarimas e, tarp Kinijos ir Europos Sąjungos. E, Davidas Salivanas yra čia, žodis jums. Mes e, abu klausimus aptarsime vienu metu, nes bandysime ieškoti ryšio. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Iš ties e, Azijos klausimams buvo skirtas visas mėnesis, e, pradedant nuo lapkričio pradžios. E, Japonijos ir Kinijos aukšto lygio susitikimai vyko praėjusią savaitę, taip pat ASEAN užsienio reikalų ministrai susitiko Delyje, buvo renktasi ASEAN susitikimui, e, kuris vyks Italijoje kitais metais spalio mėnesį. E, bandysiu priminti svarbiausius dalykus. Japonijos aukšto lygio sustikimas e, vyko šių metų kovo mėnesį. Deja, e, Kipro krizė kaip tik sutapo su šia data ir šis susitikimas turėjo būti atšauktas. O tuo metu didžiausias dėmesys turėjo būti skirtas pagrindų susitarimui. Japonai tai vadina strateginės partnerystės susitarimu ar laisvosios prekybos susitarimu, ekonominis ir laisvosios prekybos susitarimas arba ekonominis ir laisvosios prekybos bei partnerystės susitarimas. E, šis susitikimas turėjo prasidėti nuo, po kovo 25 dienos, tai buvo galimybė susitikti dviems prezidentams, e, susitikti taip pat su ministro pirmininku Abiai, e, aptarti kartu politinės pozicijas po rinkimų į aukštosios parlamento rūmus Liepos mėnesį. Turėjo įvykti susitikimas, tada vakarienė, ministrui, pirmininkui um, atsivėrė galimybė um, užmėgsti ryšius su svarbiais politikais, siekti Japonijos ekonomikos atgaivinimo, taip pat e, aptarti mm, dėrybas dėl strateginės partnerystės ir laisvosios prekybos sustarimų. Grįšiu dar prie šios temos. E, tai buvo puiku, puikiu galimybė pakalbėti ir apie sektorinį bendradarbiavimą bei pasikeisti nuomonėmis apie e, saugumo klausimus, įskaitant klausimus susijusius su teritorijų sienomis rytų Azijos šalyse. E, taip pat e, kitas klausimas e, CO2 išlakų mažinimas bei tikslų siekimas Varšuvos aukšto lygio susitikime COP Buvo aptarta, aptartos ekonomiks e, temos. E, Japonija jau grįžta į lengvą, lengvą atsigavimo kelią. E, trečiasis ramstis, kaip tik įgyvendinamas, tai yra ekonominės ir struktūrinės reformos. Mes palankiai vertiname abiais e, politiką, e, stiprinant vartotojų pasitikėjimą, taip pat atliekant struktūrinės reformas, kurios yra e, reikalingos ir būtinos ir kurios įgyvendina dabartinė vyriausybė, kuri panašu, kad bus stabili dar keletą metų. Pirmininkas Barosas pabrėžė, kad įvyks susitikimas su septyniais skirtingais Japonijos ministrais artimiausių metų. Tiesa, darybos nuo to netaps paprastesnės. E, dėl e, saugumo abi pristatė savo įsivaizduojamą Japonijos e, vaidmenį saugumo srityje, pabrėždamas, kad Japonija kuria nacionalinę saugumo politiką, kurioje numatytos naujos gairės ir konstitucijos pataisos susijusios su savigynybą. Buvo aptartas Japonijos vaidmuo globaliame saugumo kontekste. Mes pabrėžėme, kad Japonija turi atkreipti dėmesį į jautrę šalių kaiminių situaciją. Šis klausimas turi būti aptartas ir aukšto lygio Korejos susitikime. E, Tokijus turi labai aiškiai pabrėžti savo pozicijų motyvus, kad ši pozicija nebūtų neteisingai interpretuojama Japonijos artimiausių kaiminių. Japonija prisideda prie Azijos šalių stabilumo sukūrimo, taip pat e, ji e, privalo tapti Azijam e, šalių nare. Mes pabrėžėme laisvosios prekybos susitarimo darybų bei pagrindų susitarimo darybų svarbą. Pabrėžėme, kad Japonijos sėkmė čia būtų reikalinga siekiant didesnės pažangos ir siekiant konkrečių rezultatų šių metų balandžio mėnesį, įterpiant randevų išlygą. Aišku, tai nebūtų įprastinis procesas. Mes išreiškėme savo poziciją dėl netarifinių barjerų, taip pat dėl viešųjų pirkimų, dėl kurių buvo susidarėta su Japonija tuo metu, kai buvo pradėtos darybos. Ministras pirmininkas Sabė pabrėžė, kad Japonija norėtų, jog šie sustarimai būtų pasirašyti 2014 metų pabaigoje. Jis pabrėžė, kad um, siekia tam tikrų politinių uh, panašumo ar ryšių tarp dviejų sustarimų, e, siekdamas, kad ekonominio sustarimo aspektai būtų atspindėti ir politiniam uh, e, susitarime. Panaš Šios darybos vyko su Kanada, Australija, Naujaja Zelandija. Ryšiai su šiomis šalimis yra pagrysti nebendromis vertybėmis. Mes pabrėžėme pasiūlymo esmę, mes manoma, jog partneriai turėtų remti vieni kitus, reikia ieškoti atsvarų tose situacijose, kur galima rasti tam tikrus politinius ryšius. Tačiau jei atvirai, E, jis buvo nepakankamai įtikintas mūsų argumentų. Mes taip pat aptarėme brandolinio saugumo, e, bendros valdysenos klausimus, e, taip pat mokslo ir inovacijų partnerystę, atsižvelgiant į Horizontas 2020. Vakarienės metu buvo aptarti saugumo klausimai, at kreipiant dėmesį į Aziją, Kiniją, rytų pakrantę, Azijos e, regioną, Šiaurės Koreją, Burmą ir e, Rusiją ir aišku Afriką. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad Japonija nuogastauja dėl atsirandančios įtampos rytų Azijos regione E, Japonija dar kartą pabrėžė, kokia yra jos pozicija. Kinija dabar siekia pakeisti status quo ir kelia grėsmę regiono saugumui. Šiame kontekste ministras pirmininkas pabrėžė, jog jis suvokia, jog ES e negali atšaukti Kinijos ginklų embargo ir pakeisti eksporto politikos. Mes Pripažinome, kad tiksliau įvertinome Japonijos pastangas pradėti dialogą su Kinija, pabrėžėme, jog būtini debatai su Kinijos politikai. Taip pat buvo aptarti su Iranu susiję klausimai. Ženevoje vyksta diskusijos e, šią temą. Atitinkami ministrai pirmininkai viešėjo Japonijoje, e, skatinami ir skatinamos darybos e trys kontekste. Japonija susiduria su didelėmis problemomis po 2011 metų e, įvykių ir po katastrofos brandolinė reklinė, tačiau ji ir toliau siekia tęsti tartotinės dėrybas, taip pat siekia kaip galima ambicingesnio susitarimo 2015 metais, suvokdama, kad Varšuvos dėrybos taip pat tęsiasi. Aukšto lygio susitikimo metu e, buvo susitikta su Europos verslo atstovais, Japonijos e, verslo atstovais ir jie taip pat buvo informuoti apie dėrybų eigą. Komisijos narys Deguhtas taip pat dalyvavo susitikimuose. Pirmininkė, trumpai e, tai vyko Tokijuje. E, iš esmės tai buvo naudingas ir svarbus susitikimas. E, buvo aptarta galimybė surenkti kitą susitikimą kitų metų pirmą pusmetį. Galbūt tai galėtų būti balandis, tai yra peržiūros e, laikotarpis labai svarbu peržiūrėti, kaip pasistumėta į priekį darybose dėl politinio susitarimo. Jums leidus pereisiu prie Kinijos. Be abejonės e, Kinija e, ir ES organizavo 16 vadovų susitikimą, pažymėjome 10-asias ES ir Kinijos išsamios e, strateginės partnerystės metnės, pirmą kartą abu pirmininkai galėjo susitikti su naujaisiais Kinijos vadovais, nors e, su tais lyderiais atskirai skirtingose kontekstuose jie jau buvo sutikę. E, pirmininkas Xi Jinping priminė, kad jis Briuselėje 2010 metais, kai ponas Van Rompojus buvo Belgijos ministras pirmininkas, o Baroso buvo komisijos pirmininkas. Taip pat e, matėme, kad iš karto po partijos plenarnio e, posėdžio mes e, juos sutikome, nes buvo priimta tada labai daug svarbių sprendimų susijusių su Kinijos ateities reformomis. Ir todėl e, tai buvo labai naudingas momentas pradėti dirbti su naujais vadovais ir pajausti, kuriame kryptimi jų vizijoje Kinija eina. Vadovų susitikimas įvyko iš karto po uh, E, susitikimo ir vakarienės, kurią organizavo e, Xi Jinping. E, taip pat tame renginėje dalyvavo ir ministras pirmininkas ir kiti svarbus vadovai. Tai buvo gana svarbus renginys, kuris išsitėsi ilgiau negu buvo numatyta. Tas pats pasakytina ir apie vakarienę. Labiausiai mus nustebino tai, kad buvo pademonstruotas pozityvus ir konstruktyvus požiūris abu lyderiai labai kitokį valdymo stilių taiko. Mes galėjome tai akivaizdžiai patys savo akimis pamatyti. Jie buvo žymiai labiau spontaniški, žymiai mažiau laikėsi raštų, jie buvo žymiai veiksmingesni patys, e, nes Azijoje paprastai visi vadovų sutikimai, nors ir tarsi būna atviri, bet paprastai jie vadovaujasi labai griežtais nurodymais, būna labai formalūs, o šį kartą buvo žymiai daugiau spontaniškumo, saveikavimo. Uh, E, netgi pasakyčiau, pasikeimo savimi jautėme. Taip pat e, skirtingos e, problemos diskusijoje buvo paminėtos, netipinės tokio pobūdžio diskusijoms. Kalbant apie tikslus, manau, kad mums pavyko duoti gerą postumį kitam mūsų dėrybų etapui. Prasidės kitas formalus lyderių dėrybų etapas. Sugebėjome parengti 20, 2020 m. strateginį planą, kalbėjome apie meninį per, metinį peržiūros mechanizmą. Ir aš galiu pasakyti, kad dėl, dėl to susidėrėti buvo gana sudėtinga. Lyderių spontaniškumas ir politinis uh, uh, akiračio platumas nes, ne visuomet buvo naudingas, ne visuomet padėjo. Uh, Bet šiuo atveju e, aš galiu pasakyti, kad dokumentas galutinis yra gana geras ir jis yra pakankamai geras tolesniai ambicingai partnerystiai per artimiausius dviejus metus įgyvendinti. Svarbiausia yra tai, kad mes susitarėme dėl dvišalių investicijų susitarimo dėrybo pradžios. Taip pat kalbėjomės apie kai kurių priekybos įtampos e, momentų išsureguliavimą. sureguliavimą. Kalbėjome apie vairius subalansuotos plėtros aspektus, apie tai, kaip galėtume geriau bendradarbiauti, skatindami keitimasi tarp žmonių. Buvo sunku susitarti dėl vizų ir migracijos. Mes e, e, vadovavomės migracijos ir mobilumo dialogų įvykusių spalio mėnesį rezultatais, bet jie mus nuvylė. Buvo neįmanoma susitarti e, dėl per dėrybas dėl e, vizų nesuteikimo e, ir diplomatinių e, pasų traktavimo supratome, kad šiuo klausimu reikės dar gerokai padirbėti. Abu pirmininkai išreiškė susirūpinimą dėl pokyčių E, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių srityje. E, pirmininkas Van Rompovis pabrėžė, kad Kinija padarė daug pažangos, ypač ekonominių ir socialinių teisų klausimų, bet buvo pasakyta, kad daugiau reikėtų padaryti, stengiantis užtikrinti žodžio laisvę, jungimosi laisvę ir mažumų, e, te, mažumų piliečių teisės. Suprantame, kad Kinijos ir ES dialogas žmogaus teisų klausimais turi tęsis ir taip pat toliau turėsime diskutuoti dėl sustiprinto bendradarbiavimo uh, E, konkrečių techninių detalių gyvenimo požiūrių. E, ponas Lambrinidis, atsakingas už žmogaus teisės ES rugsėjo mėnesį apie tai jau nemažai kalbėjo, bet mes norime, kad tas dialogas taptų e, gyvybingesnis, toks aktyvesnis, nes kol kas, man atrodo, abi pusės gana statiškai sustinka, pasikeičia formaliomis nuomonėmis. Ir mes norėtumėm, kad tose diskusijose atsirastų daugiau uh, šviežios energijos. Taip pat diskusijose buvo kalbama apie vidaus pokyčius, ekonominę prekybą, investicinius santykius, taip pat vietos ir tarptautinius santykius. E, be abejonės kalbėjom apie Iraną, Siriją, Pietų Kiniją e, ir kitas panašias problemas. Aš galiu pasakyti, kad iš Kinijos pusės e, pasisakymai apie Kinijos jūrą ir teritorinius klausimus susivedė į tai, kad tos problemos yra dvi šalis ir jas reikėtų palikti valstybėms, kurios yra tiesiogiai su tuo susijusios. Galiu pasakyti, kad Tokijus ir Pekinas skirtingai tais klausimais pasisako, o mes nuolat kartuojame savo poziciją, norime pasakyti, kad esame suinteresuoti tais klausimais, norime, kad regionas klestėtų, būtų saugus, mes norime, kad būtų užtikrinta laivybos laisvė tačiau nesiimame, aiš, neformuojame aiškios pozicijos dėl teritorinių ieškinių ir skatiname visas susijusias pusės pasinaudoti diplomatinėmis, politinėmis priemonėmis, kad sumažėtų įtampa ir būtų rasti sprendimai. Ypač, kai kalbam apie diskusijas tarp Kinijos ir ASEAN valstybių apie galimą Elgesio kodeksą. Kaip jau sakiau, Diskusijos dėl darbo atvarkės 2020 buvo gana sunkios, atvirai kalbant, ir jos baigėsi tik tai po to, kai buvo paskelbta jų pabaiga. Tai atsitiko per vadovų susitikimą, o paskui vėl tarsi sugrįžome, kad pakoreguotume šiokias tokias smulkmenas. Penktadienio naktį tai įvyko ir galiausiai tada mums pavyko susitarti. Bet, kaip jau sakiau, mano nuomonė šis paketas yra gana gerai subalansuotas, tačiau tai yra gyvas dokumentas, kaip sako pirmininkas Baroso. Jį reikia nuolat peržiūrinėti, atnaujinti, atsižvelgiant į būsimų vadovų susitikimų išvadas. Taip pat buvo paminėtas galimas ES dalyvavimas Rytų Azijos vadovų susitikime, tai būtų rimtas e, persilaužimas nors e, Kinija galbūt ir kitaip mano, bet viskas yra pagrįsta visų šalių konsensusu. E, bendrai yra kalbama, kad dėl jūrų saugos turėtų didėti ES ir Kinijos e, bendradarbiavimas, taip pat ir kovos su piratavimu adaptavimų srityje. Kitais metais mes skiname parengti labai konkretų strateginį dokumentą dėl Adeno įlankos veiksmų. Uh, Taigi tiek iš esmės aš galėjau pasakyti apie ES ir Kinijos vadovų susitikimą. Mums nepavyko pradėti dialogo dėl teisės viršenybės principo. Nebuvo tokių posėdžių, kuriuose konkrečiai ta tema buvo išskirta. Įdomu pastebėti, kad didelėme dalimi tai išplaukė iš trečiojo uh, plenarinio posėdžio. Kiniškame tekste labai aiškiai tai pasakyta. Bet mūsų darbo tvarkė 2020 yra kalbama apie bendradarbiavimą administraciniais teisės reikalais. Tai leistų e, toliau e, organizuoti pasikeitimus, ypač e, tokioje svarbioje srityje kaip ši. Galiausiai dėl žmonių santykių, dėl judėjimo, dėl keitimosi dėl vizų, dėl turizmo plėtros buvo kalbama. Mm, per kitus vadovų susitikimus bus siekiama pasiekti išsamų ir gilų susitarimą dėl geografinių nuorodų. Manome pradėti ES ir Kinijos klasterinio bendradarbiavimo iniciatyvą tarp mažų ir vidutinių įmonių. Galvojame pradėti ES ir Kinijos dialogą dėl inovacijų ir e, bendrovių. E, Kinijos ir ES urbanizacijos partnerystės forumas turėtų būti pradėtas, čia labai puikiai prisideda ir Kinijos ir ES merai. Ir e, dar e, galvojame pradėti aplinkosauginį dialogą. Per šį vadovų susitikimą buvo pasakyta daug susitarimų. Pavyzdžiui, administracinis susitarimas dėl intelektinės nusavybės apsaugos, dėl energetinės saugos. Taip pat buvo pasirašytas skaitinimų protokolas dėl mokslinio tyrimų ir inovacijų, bendradarbiavimo mokslo, žemės ūkio ir technologijų srityse. Aš manau, kad tos dvi dienos buvo tikrai labai aktyvios, vyko labai daug paralelinių renginių, verslo formas, e, e, verslo organizavimo formas, e, juose buvo aptarta be galo daug klausimų. Manau, kad mūsų strateginių santykių dešimtmetis buvo puikiai pažymėtas ir buvo parengta gera dirba tolesniems žingsniams per kitą mūsų bendradarbiavimo etapą. Uh, Be bejonės yra mus skiriančių nuo e, klausimų, ypač dėl prekybos ir žmogaus teisų, bet bendra atmosfera buvo konstruktyvi ir palanki. Manau, kad tie skirtumai galės būti suderinti, e, žinant, kiek mes turime bendrų uždavinių, ypač kai kalbame apie tvarį ir subalansuotą plėtrą, demografinius pokyčius. Kinija e, susiduria su milžinišku e, urbanizacijos iššūkių, kuris išiškės per kitą bendravimo etapą. Ir aš manau, kad Europos kvalifikacija ir ekspertų žinios gali būti itin vertingos Kinijai. E, taigi tiek aš galėjau pasakyti apie ES ir Kinijos vadovų susitikimą, bet esu pasirengęs Jums dar detaliau paaiškinti, ką nors, jeigu turite ištamesnių klausimų. Ačiū. Franka. Ačiū, ponas Salafranka. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ponui Salivanui už labai įdomią informaciją. Noriu paklausti, ar Europos išorės veiksmų tarnyba galvoja apie sprendimus, kurie yra priimti komunistų partijos lyderio. Turiu galvoje turiu galvoje perauklėjimo stovyklas. Taip pat, kaip vertinate Kinijos ekonominę politiką, į tą politiką dabar jos formavimas per, yra decentralizuojamas, iškeliamas iš centrinio ligmens. Kiek suprantu, Kinijos tikslas yra iki 2020 metų padvigubinti BVP. Kaip Jūs vertinate šį tikslą? Ir dar bendresnio pobūdžio klausimas, e, už kurį Jūs taip pat esate atsakingas. E, jis susijęs su dėrybomis su Kanada. E, šis parlamentas nagrinės ponios Jėglė pranešimą. E, kalbame apie bendradarbiavimą su Japonija. Taip pat e, parlamente dabar lankosi ir kon Amerikos kongreso nariai. Pone Salvanai, kalbėjote apie politinės problemas ir demokratinės nuostatas, kurios įtraukiamos į tos sustarimus. Norėčiau paklausti, kaip komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba nagrinės šios aspektus. Mes manau, turime parodyti savo partneriams, kad tie susitarimai turi būti abipusiai ir kad reikalavimo turi laikytis abi pusės. Ar jūs apie tai pagalvojate? Kiek suprantu, susitarime su JAV yra rastas kūrybiškas sprendimas, tai yra tas susitarimas turi būti grindžiamas abiems šalims priimtinais principais. Manau, turime labai aiškiai pasakyti, kad tos demokratinės nuostatos neturi kelti sunkumų E, šalims, su kuriamis pasirašome susitarimus, nes tos e, šalis demokratijos požiūrių yra gerokai yra pažangios. Ponas Tenok, ačiū pirmininkė. E, Davidai, labai malonu, kad lankotės mūsų komitete. Akivaizdu, kad tie susitikimai buvo strateginiai ir labai svarbus. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, ES ir Japonijos laisvosios priekybos susitarimas. Kaip jis įsikomponuoja į ilgalaikį mm, ramiojo vandenino bendradarbiavimo susitarimą ir naftą ir TTIP. Aš įsivaizduoju, kad turbūt yra galvojama apie laisvos priekybos sutartį, erdvę, kuri iš Šiaurės Amerikos driektusi iki Meksikos, kitų šalių ir per ramųjį vandenyną, iki tokios šalies kaip Japonija. Uh, Ar komisija galvoja apie tokią perspektyvą vidutinės ir ilgosios trukmės laikotarpių? Kitas dalykas, kaip jūs vertinate mm, Japonijos ekonomiką? Ar ta abe, ekonomika tikrai veikia? Ir taip pat kaip yra su Japonijos ir Kinijos santykiais. Prieš keletą metų lik ir stebėjome tam tikrą suart, šių šalių suartėjimą, tačiau dabar vėl tvyro šaltis ir tai, ką daro mm, Kinija Senkakų salose, kelia susirūpinimą. Man atrodo, kad ir amerikiečiai dėl to sunerime, kaip ES tai sureaguoja. Ar Catherine Ashton neketina pateikti kokio nors pareiškimo šią temą, nes jeigu prasidėtų Mm, tam tikri nesutarimai ar veiksmai tarptų šalių, tai turėtų labai didelių padarinių ne tik tolimuosiuose rytuose, bet visame pasaulyje. Aš turiu pasakyti, kad aš pirmininkauju ir grupiai santykiams su Taivanu. Taivanas turi tam tikrų istorinių pretenzijų ir manau, kad jo pretenzijos yra e, stipresnės negu kitų. Ir kiek suprantu, PRC dabar uh, E, siekia įtvirtinti savo pretensijas e, Kinijos jūroje. Kaip žinote, praėjusiais metais buvo tam tikrų konfrontacijų su Filipinais. Jūs paminėjote ASEAN. Norėčiau išgirsti, kaip jūs vertinate ASEAN. E, ASEAN vaidmenį. Taip pat Kiek suprantu, e, Taivanio prezidento Mar teiginiai dabar neturi labai didelio svorio. Ir dar klausimas apie e, mūsų žemyną. Jungtinė karalystė e, yra pareiškusi, kad ketina suvienodinti vizų tvarkymą su Šengeno erdvė ir tai reiškia, kad kinai galėtų gauti vizas pagal tą pačią tvarką. Ar bus dirbama su Europos komisija ar tiesiog um, veiksmai bus koordinuojami su šalių ambasadomis. Akivaizdu, kad Junktinė karalystė dabar praranda savo rinkos dalį palyginti su e, Prancūzija kitomis šalimis. E, tai, žinoma, mums svarbu turėti atskirą nuo Šengeno sistemą, bet e, šiaip būtų naudinga ir jeigu žmogus gavęs Šengeno vizą galėtų taip pat laisvai vykti ir Junktinę karalystę. Kurgi pirmininkas, ar čia reikia dabar kreiptis į tuščią kėdę? Mm. Ačiū Ačiū, ponė Salivanai, už informaciją. Norėčiau šiek tiek pratesti Čarlzo klausimus. Du klausimai apie Japoniją. Visų pirma, gal galėtumėte mums papasakoti, kokia yra padėtis santykiuose tarp Japonijos ir Korejos. Kitas dalykas - brandoliniai incidentai Japonijoje, kokių padarinių jie turi tame regione. O dėl Kinijos norėčiau paprašyti, kad nuolat būtų keliami du klausimai. Pirmas - gėdinga Kinijos pozicija jungtinės. Jungtinių tautų saugumo taryboje, svarstant Sirijos klausimą, aš manau, kad Kinijai turėtų būti daromas didesnis spaudimas. Rusija ir Kinija atsisako e, dirbti racionaliai saugumo taryboje. Ir manau, kad čia reikia joms daryti spaudimą. Kitas dalykas Kinija e, priekybos požiūrių dabar labai aktyviai veikia Afrikoje. Ir panašu, kad e, Kinija remia pačius baisiausius Afrikos diktatorius vien vadovaudamasi savo finansiniais interesais. Ar nevertėtų šio klausimo taip pat nuolat kelti bendraujant su Kinija? Jie nori priekiauti lygiai taip pat, to nori ir ES, tačiau uh, tam tikrų vyriausybių veiksmai turi savo padarinių ir manau, kad mes turėtume šio klausimu pareikšti savo griežtą poziciją. Ačiū. Ačiū, dabar steiksiu žodį ponui Milienmon. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Salvanui už pateiktą informaciją. Kai kurie klausimai, kuriuos norėjau pateikti, jau buvo pateikti mano kolegų. Noriu pasiteirauti dėl susitikimų su mm, Japonija ir Kinija. Norėčiau pa... išgirsti jūsų vertinimą, kokie yra tų dviejų šalių tarpusavio santykiai. Kitas dalykas, noriu paklausti, ar tos šalis yra suinteresuotos su JAV pasirašyti TTIP susitarimą. Ir trečias klausimas, kaip Kinija ir Japonija vertina ES vykstantį reformų procesą, turiu galvoje ekonomikos, pinigų sąjungą. Ar šiuose srityse ES padaryti pakeitimai mm, su, nors kiek sudomino vieną ar kitą šalį? Ačiū ir paskutinis kalbėtojas mano sąraše yra panas Šolts. Ačiū pirmininkė ir aš noriu padėkoti ponui Salivanui už išsamų briefingą. Pateiksiu tris trumpus klausimus. Jūs paminėjote tą energetikos klasterių bendradarbiavimą. Gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie bendradarbiavimą ir aplinkosaugos rytyje Kinijoje. Artėja žiema, e, mums kyla daug iššūkių ir aš norėčiau konkrečiai išgirsti, ką reiškia energetikos klasterių bendradarbiavimas. Kalbant apie Kiniją. Antras klausimas. Dabar e, greitai įvyks PPO devintoji ministrų konferencija. Noriu paklausti dėl prekybos santykių. Ar per tuos viršūnių sutikimus buvo kalbėta apie konkretesnės prekybos santykių formas? Ir trečias klausimas NSA klausimas, ar buvo kalbama apie e, NSA veiklą sėkimą. Taip pat, ar buvo kalbėta apie rezoliuciją dėl privataus gyvenimo apsaugos, kuri būtų patvirtinta jungtinėse tautose, ar kas nors remia tokį požiūrį. Ačiū dabar, ponas Severin. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu Jūs užėmus pirmininko postą. E, dėkoju ponui Salivanui už pateiktą informaciją. Trumpas klausimas. Kiek suprantu, Kinija yra sunerimusi ir kelia klausimą dėl mūsų TTIP e, dėrybų prasmės ir padarinių. Ar šis klausimas buvo keliamas per viršūninių susitikimą ir kaip jūs vertinate Kinijos poziciją ir ko, kaip mes galėtume reaguoti į tai, kas Kinijai kelia susirūpinimą? Ačiū. Labai ačiū. Tai buvo visi klausimai. O dabar kreipsiuosi į poną O'Sullivaną. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju garbiems parlamento nariams už labai išsamius klausimus. Bandysiu atsakyti, kaip galima tinkamiau jūsų klausimus. Panas Milenmon kalbėjo apie mm, Europos ekonomiką, gal nuo šio klausimo ir pradėsiu. Tiek pirmininkas Van Rompėjus, tiek Barosas e, išsakė savo poziciją, kaip jie vertina ekonominę situaciją Europoje. Manau, kad tai buvo e, blaivinanti žinia, signalas apie e, besistabilizuojančią situaciją. Aišku, Europos ekonomika vis dar susiduria su iššūkiais. Abu pirmininkai kalbėjo tai ir aš tai stebėjau ir abiejų susitikimo metu. Tai yra nebėra e, labai didelio susirūpinimo dėl padėties Europos Sąjungoje, e, kaip tai buvo galima matyti prieš du metus. Panašu, kad ES padarė savo namų darbus, e, siekdama išbristi iš krizės. Ir aišku, e, negalime nustaraminti, daug iššūkių mūsų dar laukia, tačiau um, daug mažiau dėmesio buvo skiriama šiems klausimams. Um, bendrai buvo tarsi sutarta, kad Europa įveikė didžiąją kelio atkarpą. O dabar e, ji eina daug ramesniu keliu. Panas Salafranko, Salafrankos klausimas Aišku, mes dar analizuojame situaciją per anksti daryti išvadas nesulaukus dokumento. Pat, pačios išvados yra įdomios. Iš Kinijos siunčiamas signalas pabrėžia, kad padarytos reformos yra didelės, jos susijusios su žmogaus teisų klausimais, vieno vaiko politika, perauklėjimo stovyklomis. Uh, taip pat galimybę piliečiams laisvai judėti šalyje. Xi Jinpingas e, labai išsamei kalbėjo apie kaimo bendruomenės narių galimybę persikelti į miestus. Tai aišku, e, nepanaikina e, skurdo, nepanaikina sudėtingos situacijos lušnynuose Tačiau Kinijoje atsiranda pokyčiai. Ir aišku, tai veikia ir verslą, e, tai Kinijos ekonomikos variklis. Mes dabar dar tik analizuojame pateiktą informaciją, bandome įsivaizduoti, kaip atrodytų konkretus e, aptartų priemonių įgyvendinimas. E, mes e, kalbėjome apie naujus iššūkius, apie miestų, miestams, kaimams tenkančius iššūkius, apie tendencijas Kinijos rytuose, vakaruose. Manau, kad daugeliu atveju galima teikti, jog pat pateiktos išvados yra labai išsamios, tiesa, apie politinės reformas e, nekalbama labai plačiai, e, tiesa, gal ir negalima kalbėti apie dramatiškus e, politinius pokyčius atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Taip pat klausėte apie svarbes išlygas susitarimuose. Nėra paprasto atsakymo į šios klausimus. E, tikriausiai žinote, kad mūsų įgaliojimai yra stiprus, mes privalome reikalauti politinių išlygų šiuose susitarimuose, taip pat numatyti konkrečias e, nuorodas e, ir šakiniams susitarimams. Ir tikriausiai žinote, kad siekdami e, šakinio susitarimo mes visada numatome tam tikras sąlygas, e, kai galime pasitikėti valstybe, kai galime e, tikėti, kad toje valstybėje bus gerbiamo žmogaus teisės, tuomet galime numatyti ir tam tikrus susitarimus. Tačiau turime būti sažiningi ir kai kuriais atvejais mes tiesiog kreipiamės į partnerius. Tuomet kai žinome, kad toks mūsų kreipimasis nebus priimtas kaip įžeidimas. Suvokiame savo atsakomybę, tačiau kartais mūsų partneriams tas mūsų kreipimasis atrodo netinkamas. Taip pat mes bandome kalbėti apie išimtis, tačiau apie jas negalime kalbėti per anksti, nes vėliau galbūt nebus galima numatyti e, konkrečių reikalavimų. Tačiau jei atvirai, dabar dar neradome būdų, kaip galėtume įtikinti e, jūsų minėtus partnerius, tačiau mintis tikrai gera. Mes e, ieškome naujų formuluočių, kalbos, bandydami išspręsti šią problemą e, ir ypač darybose su Kanada, tai yra Panašu, kad pirmas sėkmingas e, prekybos susitarimas e, lydimas politinio susitarimo, tiesa politinių konkrečių išlygų dar nėra. Taryba e, šiam susitarimui pritarė vienbalsiai, tačiau mes dar nenuleidome rankų, manome, kad galime ieškoti tokių formuluočių, kurios būtų priimtinos abiems partneriams. Kitas klausimas, ypač susijęs su prekyba. Abiejais atvejais, tiek Japonijos, tiek Kinijos atveju turiu pasakyti, kad e, tarp Atlantinė prekybos ir investicijų partnerystė yra e, rengiama. Tai nėra probleminis klausimas. Japonija suvokia, kad jos įsipareigoja įsipareigojimai šiuose dėrybose tiesiogiai neveikia dėrybų dėl laisvosios prekybos susitarimo. Pone Tenok, manau, kad turėtume būti realistai ir ponas Šolcas taip pat klausė apie, apie PPO, manau, kad reikėtų tikėtis teigiamų išvadų balio susitikime, įgyvendinant Dohos darbo atvarkės tikslus. Mes sutarėme, kad daugia šaliai susitarimai visada yra geri, jei įmanoma pasiekti juose numatytų tikslų. Mes tikimės, kad PPO e, ministrų konferencijoje pasiseks pasiekti svarbus, svarbaus susitarimą. Pone Tenokai, jūs teisus, mes baigėme TTIP dėrybas, baigėme dėrybas dėl laisvosios prekybos sustarimo su Kanada, su JAV ir visa tai pagaliau e, sustoja į tinkamas vietas. Tačiau, aišku, ateis laikas, kai reikės grįžti prie Ženevos, reikės įnešti daugia šališkumo aspektą darybose. Tačiau dabar esame čia, kur esame. Dėl regiono šalių santykių. Manau, kad jie yra sudėtingi, esama sudėtingų klausimų, ginčių dėl istorinės neteisybės šiame regione, dėl sienų. Uh, Manau, kad Azija yra e, ekonominę pažangą darantis e, regionas, e, tampantis nepriklausomu, tačiau saugumo sąranga ten yra labai trapi. Mes Tikėkime, kad viskas baigsis gerai, tačiau tai yra regionas, kur netinkamai koordinuojamos įtampos gali tapti konfrontacija. Ir mano patirtis rodo, kad kartais situacija gali tiesiog eskaluotis. Manau, kad reikėtų ieškoti naujos Azijos saugumo strategijos atsižvelgiant į diplomatinę ir ekonominę e, situaciją e, ir taip siekiant išvengti dvišalių konfrontacijų. E, tačiau santykiai tarp Japonijos ir Korejos nėra patys geriausi, tarp Japonijos Kinijos įtempta, tarp Kinijos ir pietų, pietryčių Azijos taip pat įtempti. Aišku, ASEAN yra labai svarbus mūsų politikos tame regione ramstis. Mes tikimės, kad ASEAN susitikime pavyks susitarti dėl etikos kodekso, o tai prisidės prie saugumo visame regione. Pone Tenokai, jūs taip pat kalbėjote apie vizų klausimus. Tiesą pasakius, praktikoje neįsivaizduoju, kaip įvykiai susiklostys, tačiau geriausia būtų, jei Junktinė karalystė ir Airija prisijungtų prie Šengeno, tuomet man nereikėtų e, nešioti, vis, turėti su savimi pasą skraidant, e, tuo tarpu to šalis yra vienintelės, e, į kurias patenkant man reikia turėti pasą. Kaip ten bebūtų, dėl tos galimybės e, pakeisti nacionalinės vizas į Schengeno vizas būtų sveikintinos. Sere Robertai, manau, kad kalbėjo apie Japoniją ir Koreją dėl branduolinės katastrofos. Aišku, kad Japonija susiduria su labai didelėmis e, problemomis kylančiomis iš to ir e, vidurinio jo laikotarpio perspektyvoje yra numatyti tam tikri konkretūs apkarpimai, neaišku, kaip atrodys e, naujų brandolinių elektrinių dėgymas. Šie klausimai buvo aptarti konferencijos šalių susitikime dėl Sirijos. Diskusijų metu visada susidarė toks įspūdis, kad su Kinija, kalbant apie Siriją, mes sutarėme dėl visko išskirti išskyrus dėl vieno dalyko, kuris reikštų, kad reikėtų imtis konkrečių veiksmų. Nesutarėme dėl to, kaip reikėtų veikti. Viena pusė mano, kad e, tas susitarimas yra negarbingas ir e, gail, gailisi jo nepatenkinta ją. Tačiau um, Kinijos indėlis jungtinių tautų darybose yra labai teigiamas ir Catherine Ashton tai pripažino. Kinijos vaidmuo čia labai vertingas. Uh, Todėl negalime teikti, kad e, iš esmės, aišku, turime problemų e, santykiuose su Kinija, tačiau Kinija yra labai svarbi partnerė. Ir aišku, turime matyti e, humanitarinę katastrofą esančią Sirijoje, tai kelia tikrai didelius nuogastavimus. Mes kalbėjome apie įvykius e, regione. E, čia požiūris išsiskiria. Mes manome, kad žmogaus teisės yra labai svarbus aspektas. Ir aišku, suvokiame, kad iš Kinijos negalime reikal, vien reikalauti, reikia ieškoti tokio susitarimo, kuris um, tinkamai um, užtikrintų abiejų pusių poreikius. Kinijos vaidmuo e, kylančios ekonomikos šalyse yra taip pat svarbus, Afrikoje taip pat. Dėl energetikos, ponia Šolcai, gal aš kalbu ir per ilgai, tik nesiplėsiu, tačiau e, pasakysiu, kad 2020 metų e, pakete dėl kurio susitarėme su Kinėje, kalbėjome apie energetikos dialogą, apie uh, um, globalų energetikos saugumą, kalbėjome apie teisėkuros iniciatyvas, um, mažai anglės naudojančias technologijas. Taip pat um, stipriname ES ir Kinijos švarios energijos centro veiklą. Šis centras sieks sumažinti CO2 išlakas, e, taip pat spręs klausimus susijusius su brandoline energetika bei atitinkamus susitarimus šioje srityje, e, siekiant pasirašyti e, energetikos reglamentą, keičiantis pažangiają patirtimi. Nestarėme su Kinija dėl žaliojo augimo. Manau, kad jūs teisingai pastebėjote, kad bet kas, kas viešėjo Kinijoje, žino, jog um, Pekinas susiduria su labai didelėmis aplinkosaugos problemomis. Ir aišku, tai susiję ir su demografiniais iššūkiais. E, vis dėlto šie klausimai įtraukti ir į mūsų veiksmų programą. Nekalbėjome apie duomenų apsaugos klausimus, apie kuriuos jūs klausėte. Pirmininkė, kaip galėdamas išsameu atsakiau į visus klausimus. Jei jums reikalinga papildoma informacija, ją galime jums pateikti dvišalių pagrindų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar perinam prie kito darbo atvarkės klausimų. Pasikeitimas nuomonėmis su Europos išorės veiksmų tarnyba. Deja, pusė pirmos e, Pierre Vimontas atšaukė susitikimą su mumis, atrodo, kad jis turi kažkokių skubių reikalų, bet man atrodo, kad jis niekad neteis. Gal mums tiesiog nesiseka. E, todėl džiaugiamės, kad su mumis yra generalinis administracijos direktorius Davidas Usulvenas, kuris perima šį darbą. Ir aš dėkuoju už tai, kad e, ponas Raimondas Karoblis prisijungia prie šio posėdžio. Galbūt jūs kartu galėtumėt pristatyti pradėtus darbus. Mes, Mes žinome Mes žinome, kad parlamente prieimėme visą eilę e, teisėjų kuros pasiūlymų, siekdami, kad e, vyriausioji įgaliotinė e, gautų naujų įgaliojimų, gaila, kad yra tam tikrų dalykų, kuriuos norėtume kritikuoti ir tai išreiškėme savo pranešimuose. Kartais pritrūksta valios įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus ir jei dabar lauksime, kol nauja e, komisija, naujas Europos parlamentas susirinks ir bus paskirtas naujas vyriausias įsigaliotinis, tai prarasime du metus ir nuo to nukentės tie procesai, kurie jau yra pradėti. Mes suvokiame, kad per 3,5 EIVT kūrimo metų daug nuveikta. Stiklinė tarsi puspilnė, dabar reikia užpildyti jos kitą pusę. De facto būtų klaida, jei dabar neprakalptume apie įgyvendinimą. Ir būtent čia turėtume būti labiau ambicingesni, siekdami tikslų. Mes pamatėme, kad mūsų kritikuoti dalykai, tai yra e, komisijos ryšys su EIVT, galėtų būti patobulinti. Pavyzdžiui, sustiprinant EIVT e, vyriausiasios įgaliotinės vaidmenį, numatant, kad ji galbūt galėtų būti ir e, komisijos pirmininko pavaduotoja, kad ne, ne, nebūtų nereikalingos konkurencijos šioje srityje, kad nebūtų kuriami nereikalingi klasteriai su uh, komisijos nariais, kad visi siektume sinergijos, o ne konkuruotume. Manau, kad sinergijos galime pasiekti. Yra ir daugiau svarbių klausimų, tokių kaip ES reagavimo į krizes centras, Ir mes šios klausimus aptarsime su jumis. Galbūt e, rasime atsakymus, e, kaip galėtume ir ko galėtume pasiekti ateityje. Taip pat reikėtų aptarti tokius klausimus kaip rengimasis aukšto lygio gynybos ministrų susitikimui gruodžio mėnesį. Galima kalbėti apie naują gynybos struktūrą. Ir tai yra tik pavyzdžiai, kurie iš mūsų reikalauja pozicijos. Kalbant apie personalą, turiu pasakyti, kad e, stiprėja įspūdis, jog bendrijos institucijų tarnautojai um, dirba savarankiškai, o nacionalinių institucijų atstovai vėlgi e, du, dubliuoja e, tarsi pareigas. Daugelis mato, kad, e, mano, kad 30 procentų nacionalinių tarnautojų atvykstančių dirbti į ES institucijas turėtų užimti vadovaujamos e, pozicijas. Tačiau mes turime kalbėti ir apie tam tikrą nusivylimą atsirandantį e, darbuotojų tarpę, todėl kad tarsi užkertamos galimybės daryti karjerą. Man tai kelia nerimą. O dabar e, stebint e, darybas dėl biudžeto ir kolega Salafranka čia galbūt tars keletą žodžių, jei kalbėsime apie vis vyriausiosios įgaliotinės biudžetą, e, man iškyla klausimas, kodėl darybos vyksta taryboje, o ne EIVT. Komisijoje Valstybės narės norėtų, kad už kaiminystės politiką būtų atsakinga EIVT, o visi kiti dalykai turėtų būti sprendžiami taryboje. Tačiau kartais logiškų argumentų tokiai pozicijai aš nematau. Kartais Europos Sąjungos atstovybės valstybėse narėse turi tiek darbuotojų, kad atstovybės darbuotojų skaičius yra beprotiškas, susikuria nereikalingos sąnaudos ir daug kur užduotis dubliuojasi. Manau, kad yra visa eilė klausimų, aš tik keletą jų paminėjau ir mes tikrai stebėsimės, jei jokių pokyčių šiuose srityse neįvyks. Jei mano minėtose struktūrose jokie pokyčiai neįvyks, tai biudžetas nepakels atsirandančio naujo spaudimo ir tokiu būdu taip pat pažeisime susitarimą ir sutartis. Mes turime apsvarstyti visas galimas politinės priemonės, kurios leistų mums reaguoti, kai e, valstybės narės pažeidžia savo įsipareigojimus. Mes dabar stebime, kad EIVT, kai kurios valstybės narės e, reikalauja lab, tokių dalykų, kurių pagal sutartis jos negalėtų reikalauti. Kitas svarbus klausimas yra. Um, e, geros komandos dvasios kūrimas. Reikia ieškoti būdų, kaip EIVT darbuotojų darbo dvasia būtų keliama. Ir jei e, nerasime naujų priemonių, tai vis susidursime su lojalumo klausimu, kas karjeroje yra skatinamas, kartais sakoma, jog yra nelojalus, jis pasirenka geresnę poziciją kur nors kitur, tačiau tai yra žmogiška. Tuo tarpu ES lygmenių priimti sprendimą e, kartais nėra galima. Kartais gali nutikti taip, kad iš privataus sektoriaus žmogus ateis į e, ES institucijas. Tuo tarpu e, esant tarnautoju ir skaitant ataskaitą apie savo valstybę narę, gal kils tokių vidinių konfliktų. Ir Čia vėl iškils lojalumo klausimas. Manau, kad turime siekti sustiprinti EIVT poziciją, turime siekti, kad ten dirbantis darbuotojai būtų lojalūs. Ir manau, kad apžvalgą gal ir galėtume palikti ramybėje. EIVT darbuotojai dirba puikiai mes tai stebėjome ir vakar Irano konflikto atveju. ES e, vaidmuo buvo absoliučiai nepriekaištingas ir um, vyriausioji įgaliotinė ir Helga Schmidt e, taip pat dirba puikiai. Tačiau, kad ir kaip viskas būtų gerai, mes galbūt pageidautume didesnių ambicijų. Davidai. Well, Pirmininkė, jums leidus, aš norėčiau keletą žodžių pasakyti. Ir aišku, aš norėčiau taip pat šitą pakomentuoti iš to, ką girdėjau. Dėkoju už suteiktą galimybę pasakyti, pasisakyti. Ačiū parlamentui už pastangas dėtas rengiant šį dosiją per pastarosius metus. Labai širdies dėkojame Jums už šią paramą ir už e, jūsų pagalbą mūsų tarnybai nuo pačios darbo pradžios. Nelengvas tai buvo darbas. Catherine susidūrė su uh, nelengvais uždaviniais. Pirmiausiai turėjo dėrėtis dėl juridinės bazės pačiai tarnybai egzistuoti, kurio reikėjo susilaukti paramos taip pat. Po to reikėjo tą struktūrą gyvendinti praktiškai. Uh, bet tuo pat metu, kaip jis sako, reikėjo dar skraidyti, bandyti e, sukonstruoti variklius ir užtikrinti, kad sparnai gerai veiktų. Bet aš manau, kad buvo daug kas padaryta, taip pat ir politikos požiūrių. Jūs teisingai pastebėjote, kad Iranas turbūt yra geriausias e, politinio pasiekimo pavyzdys. E, Catherine e, paprašė, kad būtų peržiūrėta šis dosie ir tai buvo nuspręsta vasaros pradžioje. Jūs paminėjote, kad yra šiokių tokių neiškumų dėl šio pranešimo laiko. Galima sakyti, kad šiek tiek per anksti dar tokią ataskaitą daryti. Ir tai gali būti, kad ta peržiūra tarsi dabar patenka ant visų e, darbo stalo tada, kai e, ir taip kitais metais vyks labai daug permainų. Ir dabar visi pradeda svarstyti, ar e, teisiniai pakeitimai turės padaryti prieš institucijų pasikeitimus, bet pamažu išaiškėja susitarimas, kad dabar būtų labai sunku pradėti teisinius pakeitimus. Ir be abejonės mes kaip tik dabar vertiname skirtingus pasiūlymus iš skirtingų perspektyvų ir žiūrime, kaip geriausiai galėtume pasistumėti prieki. Aš norėčiau padėkoti už uh, milžiniškas e, Lietuvos pirmininkavimo pastangas skirtas šiam dosijai. Ambasadorius skiria keturias uh, išsamių diskusijų uh, dalis koreper. Ir uh, koreper e, matome jau dabar yra rengiamos tarybos išvados, kurios tikimės bus parengtos, patvirtintos gruodžio 17 dieną bendrų reikalų taryboje. Ir e, pirmiausia, turime galvoti apie tai, kas gali būti padaryta aukščiausios administracijos lygių, kaip pakoreguoti e, administracinį organizavimą ir panašiai. Taip pat turime e, dalykų, kuriuos galima būtų sureguliuoti šiek tiek vėliau, bet e, tai būtų atitinkamai susiję su teisės aktų pakeitimu, pažiūrėjau, finansų reglamento keitimas. Mes žinome, koks malonumas kabutėse yra keisti finansų reglamentą arba personalo statutą. Taigi tiek mes galime pateikti per e, artimiausios ateities reko, e, rekomendacijas artimiausiai ateičiai ir tolimesniai ateičiai. E, kai kuriuose iš tų rekomendacijų yra kalbama, kad mūsų delegacijos turi dirbti efektyviau, kad visi nurodymai būtų priimami per delegacijos vadovą ir taip pat kalbama apie delegacijų biudžeto sutvarkymą. Europos išorės veiksmų tarnyba ir komisija turėtų geriau valdyti delegacijos skiriamas lėšas, Taip pat galvojame apie geresnį bendradarbiavimą tarp ES delegacijų ir valstybių narių ambasadų. Turbūt pastarasis klausimas yra vienas iš svarbiausių, kuriame ateityje reikia pasistumėti į priekį. Mes turime galvoti apie bendrą nuomą, apie pastatų bendrą naudojimą ir panašiai ir panašiai. Bet tai dar nėra skubus klausimas, jam reikia pakankamai laiko, to per savaitę nepadarysime. Jūs pirmininkė jau kalbėjote apie vyriausios įsigaliotinius. Tam reikės atskiros diskusijos su valstybėmis narėmis, apie tai turėsime kalbėti, ypač e, reikės suderinti darbo grupių e, organizavimą. Tolimesnėje perspektyvoje tai padarysime. Kitas e, svarbus pasiūlymų pluoštas yra susijęs su vidutinės trukmės laikotarpiu. E, reikės palaukti busimų institucijų pokyčių, nes čia turėsime kalbėti apie portfelių pasiskirstimą, Europos komisiją, Europos komisijos vidinį reorganizavimą. Turbūt reikės keisti ir kai kuriuos, kai kuriuos teisės aktus. Pavaduotojų klausimas taip pat yra labai svarbus Parlamentas tam skiria labai didelį vaidmenį. E, mes žinome, e, kad dabar vyriausiai galiotinė pirmininkio pavaduotoja atlieka tris svarbes funkcijas. Yra vyriausiai galiotinė komisijos pirmininko pavaduotoja ir tarybos e, vadovė. Ir dabar ieškome įvairių laikinų ad hoc sustarimą, apie kuriuos reikės daugiau pagalvoti. Dėl išorės e, veiksmų tarybos e, vyresn, aukštesnio rango vadovų e, likimo, dėl to turės nuspręsti žmogus, kuris perims Catherine Ashton vaidmenį, kai bus paskirtas naujas pareigūnas. Aš galiu pasakyti, kad ir Pieras, ir aš per pasarosius trejus metus turėjome dviejopas pareigas atlikti. E, dabar e, kaip ir galime pateisinti tą mūsų dviejo paveikimą, nes e, trūko laiko, trūko pajėgų ir generaliniai sekretoriai vienai būtų buvę labai sunku dirbti. Ir Kesi Ašton labai aiškiai pasakė, kad tokia organizacinė struktūra neturi būti palikta amžiams ir per kitą kadenciją turėtų būti kitaip. Tai nėra vienintelė reforma, kurią jis reiks įgyvendinti. Deja, kaip jūs pirmininkė sakėte, ir aš turėjau pasakyti tai pradžioje, e, Pieras ketino ateiti, bet jis negalėjo ateiti. Ne Vilniaus vadovų susitikimas čia iškyla, bet artimųjų rytų e, klausimai yra labai svarbus, e, kaip tik dabar išriškėja. Ir ponas Pieras turėjo dalyvauti videokonferencijoje tomis temomis. Labai svarbi kitas rytis yra krizių valdymo sistema. Um, turime galvoti apie atskaitomybės e, paskirsimą, formalios atsakomybės e, perpaskirsimą. Uh, tarybos sprendimas turėtų būti priimtas prieš pakeičiant mūsų struktūrą, bet tai nereiškia, kad mes turėtume nustatyti kažkokius standartus ar vienodus kriterijus. Turime palaukti Europos tarybos gynybos diskusijų ir jų išvadų, kad padarytume e, galutinius sprendimus. Pirmininkė, jūs teisingai pastebėjote, jūs sakėte, kad mums reikia tarsi misijos E, galbūt taip ir yra, tokia problema egzistuoja, bet mes galime aiškiai išskirti mūsų darbo tikslus. Tik bendroji dilema yra tokia, ar procesas turi būti pradėtas dabar, ar e, galėtume jį užbaigti per labai nedaug belikusios kadencijos laiko. O lygiai taip pat mes turime pripažinti, Atvirai kalbant, kai, kai kurioms tų problemų reikia kito komisijos pirmininko ir e, komisijos tarybos vyriausios įgaliotinės e, balso, jų sprendimo. Taigi iškyla tokia bendroji dilema. Mes bandome kažką toli siekiančio padaryti dabar, bet tuo pat metu turime pripažinti, kad e, darbo galbūt nepabaigsime, arba turime žvelgti realybėje akis ir pamat, įvertinti situaciją ir uh, E, leisti visas reformas įvykdyti tada, kai ateis naujų, nauji institucijų e, vadovai. Aš e, žinau, kad ambasadorius Karoblis patvirtintų, kad valstybės narės nėra labai nusiteikusios peržiūrėti teisės aktus, bet aš žinau, kad po Europos parlamento rinkimų ir naujos komisijos suformavimo bus pasistumėta į priekį greitai. Tiek aš dabar galėjau pasakyti Europos išorės veiksmų tarybos vardu, bet manau, kad ambasadorius norės mane papildyti ir jis galės pasakyti, kaip reikalai atrodo iš jo perspektyvos. Thank you very much, uh, Mr. President. Thank you. Thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū Davidai už šią įžangą. Manau, kad buvo apžvelgta didžioji svarbiausių klausimų dauguma. Tais klausimais norėjau pakalbėti ir aš. Taryba daug dėmesio skiria ir skirs išorės veiksmų tarnybai, tai yra prioritetas. Taigi atlikta pirmoji peržiūros dalis, antrąją peržiūros dalį atliks nauja komisija. Tai bus daroma tada, kai jau bus išrinktas naujas parlamentas. Davidas paaiškino priežastis, kodėl procesas vyksta būtent taip ir taryba pritarė tiems argumentams, manoma, kad reikia tų, to dviejų etapų procesų. kad būtų galima dėkti tikrus e, pakeitimus, prireiks keisti teisės aktus ir tai tikrai nebus lengva, tam reiks laiko ir daug diskusijų. Galvodamas apie šiuos argumentus, taip pat norėčiau pasakyti, kad mums e, ruošiantis pirmininkauti ES ministrų tarybai, Prieš porą metų, gal prieš pusantrų metų buvo klausima, kas bus daroma su EIVT peržiūra. Deividas tada pasakė, kad pirmiausia, tą tarnybą reikia suformuoti, o tada peržiūrėti jos veiklą. Tai tikrai yra jauna organizacija ir prieš keičiant teisės aktus, kas nėra skubu, prireiks kitų rimtų pokyčių, reikės didinti tos institucijos e, organizavimo efektyvumą ir stiprinti bendradarbiavimą čia tarp institucijų ir stiprinti bendradarbiavimą su valstybių narių ambasadomis, kad būtų realizuotos šios idėjos. Dėl paties proceso Koreperas surengė išsames diskusijas dėl keturių trumpalaikių rekomendacijų grupių. Visų pirma, EIVT veikimas. Čia kalbame apie bendras funkcijas, apie tai, kas daroma iš Briuselio, toliau išorinis atstovavimas ir delegacijos, kaip čia būtų galima pagerinti situaciją šios klausimus jau apžvelgė Deividas, jis kalbėjo apie bendradarbiavimą su ambasadomis. Bendros ataskaitos svarstoma ne tik kaip jas pagerinti, bet kaip ir kaip supaprastinti administravimą. Apie tai buvo kalbama ir diskutuojant apie finansinį reglamentą. Ir mes paraginome EIVT ir komisiją glaučiau bendradarbiauti, kad būtų sumažinta delegacijoms tenkanti administracinė našta. Trečias klausimas - darbuotojų klausimas, tai taip pat labai svarbus dalykas. Žinoma, tobulų dalykų nėra, bet mes vis dėlto išreiškime pasitikėjimą pasitenkinimą dabartinę padėtimi. Dabar maždaug trečdalis darbuotojų yra iš valstybių narių, iš valstybių narių institucijų. Žinoma, čia yra tam tikrų iššūkių ir buvo akcentuota, kad reikia ir toliau vadovautis šiuo požiūrių, siekti veiksmingumo, kad institucijoje vyrautų bendros nuosavybės. Jausmas, kad būtų puoselėjama Europos diplomatinė kultūra. Ir paskutinė rekomendacijų grupė, ketvirtoji, tai yra personalas ir finansiniai klausimai ieškome būdų, kaip spręsti šios klausimus. Taip pat vyko diskusijos ir dėl ilgalaikio valdymo. Il... Buvo aptartos ilgesnio laiko tarpio rekomendacijos. Čia diskusijos buvo labiau teorinės ir pagrindinis klausimas buvo vyriausiosios įgaliotinės pavaduotojų klausimas, kurie per nariai išreiškė pasitenkinimą dabartiniu mechanizmu, kai dirbama su ministrais, su komisija. Bet žinoma, šis klausimas, pareigų klausimas ir toliau turės būti sprendžiamas ateityje. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų tobulinti ir kuris netaip priklauso nuo EIVT ir komisijos. Čia turiu galvoje konsulinės tarnybas. valstybės narės yra sukaupusios geriausios praktikos pavyzdžių, teikdamos konsulinės paslaugas, bet šioje srityje sulaukėme tam, tikrų, tam tikro naujų valstybių narių pasipriešinimo. Tai yra politinis klausimas ir reikia spręsti. Kiti dalykai, kurie jau buvo minėti. pavaduotojai e, pra, jau pradėjo nagrinėti e, tarybos išvadų projektą. Tikimės, kad išvadų, išvados bus patvirtintos gruodžio 17 dieną. Ir dar grįžtų prie mūsų užmojų. Mes manome, kad taikydami šį darbo metodą turime galimybę siekti, įgyvendinti savo užmojus ir manau, kad po Europos parlamento rinkimų, kai bus suformuota nauja Europos komisija, bus naudinga galvoti, kalbėti su vyriausiai galiotiniu, taip pat reikės galbūt pagalvoti ir apie finansinių reglamentų keitimą. Bet žinoma, pirmiausia, reikės susitarti dėl esmės, taip pat ir Europos išorės veiksmų tarnyba turi pateikti oficialų pasiūlymą. Kitas dalykas yra pirmininkavimas darbo grupėse. Valstybių narių nuomonės čia šiek tiek išsiskiria, prireiks dar daugiau diskusijų ir taip pat reikės tam tikro laiko, kad būtų pateiktas uh, oficialus pasiūlymas, kad būtų galima daryti pakeitimus. Taigi tikimės, kad per gruodžio mėnesio bendrųjų reikalų taryba bus patvirtintos išvados ir pirmininkaujantį valstybę kartu su komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba parengs artimiausios ateities rekomendacijas. Žinoma, turime tęsti šį darbą, kad visi jaustume už jį atsakomybę, turime siekti veiksmingumo ir taip pat turime galvoti apie kitus žingsnius. Manau, kad 2015 metais galbūt reiks grįžti prie šio darbo, bet pirmiausia reikia dar sulaukti valstybių narių sprendimo ir ministrų sprendimo gruodžio 17 dieną. Ačiū. Roberto Galtieri. Thank you. Roberto Galtieri. Ačiū, atsiprašau, kad vėlavau, tačiau AFKO komitete turėjo pristatyti pranešimą. Esu įsitikinęs, kad e, savo Įžanginėje kalboje Elmaras Brokas palankiai įvertino tai, kad EVT e apžvalga paskelbta Liepos pabaigoje atspindi visą eilę svarbių pasiūlymų, kuriuos e, savo laiku pateikė Europos parlamentas. Mus džiugina šis faktas. Tačiau e, mano pasisakymas būtų naudingas, jei e, pakalbėčiau apie du dalykus. Pirmiausia, bendro pobūdžio klausimas iškeltas ponio, pono O'Sullivano. Kaip susijęti trumpojo laikotarpio um, veiksmus su ilgojo laikotarpio priemonėmis, tokiamis kaip e, vidurio laikotarpio peržiūra. Aš puikiai suprantu, kad e, politinė prasme būtų sudėtinga įvykdyti tarybos sprendimo peržiūrą dabar. Tačiau tuo pačiu galvoju, ar negalėtume šio klausimo palikti kitiems, e, kai ji ar jis bus atsakinga ar atsakingas už visą peržiūrą. O tai būtų įmanoma padaryti kitos kadencijos parlamente. Taigi aš siūlyčiau rengtis šiam žingsniui, atlikti parengiamuosius darbus būsimai peržiūrai, vietoj to, kad pasakytume, jog tai to padaryti mes jau nespėsime ir palikime šie, šią užduotį kitos kadencijos parlamentui. Taip pat svarbi ir penkerių metų patirtis dabartiniai lyderiai e, gali pasiekti, jog numatomi tikslai bus ambicingesni. Jie gali bandyti paveikti sprendimų prieimimo procedūrą. Gal patys sprendimai ir nebus pakeisti. Aš kvieščiau ieškoti būdų, kaip galėtume tęsti peržiūros procedūrą. Ne tik todėl, kad mes to pageidaujame, tačiau todėl, kad mes manome, jog nuveikti labai svarbus darbai pastaraisiais metais. Ir šie darbai paveiks ir ateities įvykius. Aišku, svarbu e, identifikuoti ir kritikuotinus dalykus, bendrai vertinant e, apžvalga yra gera, tačiau yra ir kritikuotinų dalykų. Pavyzdžiui, e, mūsų netenkina tai, kad e, kalbama apie e, vyriausiosios įgaliotinės vaidmens stiprinimą, numatant e, jos pareigų naujas pareigas komisijoje, tačiau trūksta bendrijos politikos išorės dimensijos. Aš nežinau, ar nacionalinių ekspertų pasitelkimas galėtų užpildyti šią spragą, nes iš tikrųjų kalbėdami apie EIVT kalbame apie tarnybą, e, kurios darbas yra pagristas abipusių pasitikėjimo ES politika. Aišku, Aišku, ilgalaikėje perspektyvoje turėtume ieškoti būdų, kaip užtikrinti Europos Sąjungos diplomatijos nuoseklumą, kaip užtikrinti, kad ateinantis nauji darbuotojai sugebėtų užtikrinti testinumą pradėtų darbų. buvo turėti omenyje deleguoti nacionaliniai ekspertai. Aišku, mes patekėme ir atitinkamą pakeitimą, kuriuo e, prašome, e, kad e, bendrosios saugumo politikos biudžetas, tiksliau jame būtų numatytas tam tikras biudžetas EIVT ir mes turime pripažinti, kad EIVT biudžetas yra sukurtas tarsi dirbtinai, jo anksčiau nebuvo. Ir čia taip pat būtų galima atsižvelgti ir į Europos parlamento pateiktas idėjas. Ir pagaliau demokratinės atskaitomybės, 36 straipsnio įgyvendinimo klausimas, demokratinės atskaitomybės klausimas, tai vėlgi yra e, dalykai verti dėmesio, tačiau mes manome, kad šioje srityje būtų galima nuveikti daugiau. Atnaujinant e, demokratinės atskaitomybės priemonę atsižvelgiant į naujai įsteigtą EIVT. Jo labiau, kad darytos eksante konsultacijos e, su Europos parlamentu yra e, tikrinamos misijos ir manau, kad kai kurių darbų mes galėtume imtis nedelsdami. Ir galėtume numatyti atitinkamus pakeitimus teisės aktuose. Tai buvo svarbiausios mano pastabos. Ir savo pasisakymą baigsiu su galbūt kiek nesusijusiu dalyku, tačiau svarbiu. Manau, kad galime didžiuotis, ypač galvodami apie e, Serbijos ir Kosovo konfliktą. Turime džiaugtis tuo, kad EIVT vaidmuo e, sprendžiant konfliktus e, buvo svarus. Mes, aišku, galime kritikuoti, galime tobulinti, tačiau turime pripažinti, kad EIVT tampa tikrų reformų politikos iniciatyvų buveinę. Ačiū. Gracias, señor presidente, gracias, señor Sullivan, señor embajador. Ačiū, pana Sullivanai. E, pone ambasadoriau, noriu padėkoti už jūsų e, pateiktą e, informaciją. Kalbėsiu tiesiai. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad Europos parlamentas broko pranešime paprašė EIVT integruoti į komisijos sąrangą, tačiau tai buvo nepadaryta. E, tačiau Europos parlamentas rėmė EIVT dėgymo idėją, mes visada buvome lojalūs, nesvarbu, ar tai buvo diskutuojama um, finansinė perspektyva, ar mokėjimų asignavimai, ar būsimas biudžetas. Mes taip pat numatom, numatėme specialiąją biudžeto eilutę specialiesiams įgaliotiniams. Tiesa, nepasisekė susitarti šiuo klausimu. Taip pat mes patvirtinome biudžeto įvykdymą, e, ypač po to, kai audito rūmai pateikė palankę savo ataskaitą, nebuvo nustatyta jokių trūkumų. Aišku, galbūt yra ir kritikuotinų dalykų, tačiau, kaip sakė panas Galtieri, e, turiu pasakyti, kad EIVT vaidmuo yra labai svarbus. Kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, ponas O'Sullivanas reikalavo raci, racionalios procedūros ir mes kalbėjome apie delegacijos į Panamą vaidmenį. Panama yra svarbus logistikos centras, ekonomikos e, centras. Mes dabar kalbame apie naujas ekonominės priemonės, kalbame apie bendradarbiavimo priemonę, kuri gali būti patvirtinta bendro sprendimo prieimimo procedūros metu. Ir buvo nutarta atsisakyti šios priemonės. Tuo tarpu mes kalbame apie 90 asmenų, kurie turi būti um, išsiųsti iš Lotynų Amerikos. Mūsų supratimu tai nėra teisinga. Manau, kad visos institucijos turi veikti gerai. Aš neseniai viešėjau Vašingtone ir New York'e. Delegacijų vadovai ten išties dirba pavyzdingai. Kaip kolega Galtieri minėjo, taip ir aš noriu pabrėžti, kad yra tokių delegacijų, kurios dar nesuvokė, kad jų vaidmuo yra europinio ligmens ir jų atsakomybė yra europinė. Būta tokių įvykių, kai delegacijos vadovo atsakymas nebuvo Mm, paremtas Europos parlamento išsakyta pozicija, tarsi nesuprantant, jog delegacijos vadovai negina nacionalinių interesų, o privalo ginti ES interesus. E, tačiau turiu pabrėžti, kad e, tokie atvejai yra vienetiniai, e, šiaip EIVT veikia nepriekaištingai. Aš noriu padėkoti ponui Ostalivanui už puikų darbą. Uh, Noriu padėkoti už tai, kaip EIVT organizuoja savo veiksmus. E, manau, kad administracijos vaidmuo čia yra ypatingas. Aišku, tokie atvejai kaip dėrybos su Iranu duoda apčiuopiamų rezultatų. Vyriausioji galiotinė atsižvelgė į Europos parlamento pateiktas rekomendacijas, tame tarpe į kolegų Broko ir Galtieri pateiktas rekomendacijas. Ir vis dėlto galutinį sprendimą turi priimti valstybės narės, o čia jau susidurėme su problema. Tai yra, ar įmanoma priimti greitą sprendimą reaguojant į tuos klausimus, kurie mūsų netenkina. O Salivanas yra visiškai teisus, teikdamas, jog sukūrus galutinę tarnybos e, sąrangos schemą, galima tuomet pasinaudoti turimais e, personalo ištekliais. Aišku, e, galime tobulinti daugą. Tačiau aš manau, kad turi būti įmanoma išspręsti atsiradusias problemas. Panas pirmininkas kalbėjo apie tarnybos vaidmenį. E, manau, kad reikia naudotis nacionalinių e, ekspertų gebėjimais ir e, čia turėtume kalbėti apie galimybę kelti jų moralę. Taip pat galėtume ieškoti būdų, kaip pasinaudoti ir kitais žmogiškaisiais ištekliais institucijose. Uh, Baigdamas noriu pabrėžti, jog mano supratimu svarbiausias dalykas yra tai, jog Europos parlamentas įgyvendino savo įsipareigojimus EIVT atžvilgiu. Mano supratimu mes labai išmintingai dėrėjomės. Manau, kad išpildėme lūkesčius, dalyvavome svarbiose darybose e, su delegacijų vadovais ir mes niekieno e, nekritikavome labai griežtai. Manau, kad e, tokios metodikos turėtume laikytis ir toliau, man tai atrodo labai svarbu. Vyriausiosios įgaliotinės, generalinio administracijos direktoriaus, visos administracijos e, indėlis turėtų būti tinkamai pripažintas, todėl kad jie pasiekė stebuklą, EIVT veikia. Ir šios tendencijos teikia mums vilties. Aišku, EIVT turime stiprinti, jo labiau, kad ši tarnyba užtikrins matomesnę, aiškesnę užsienio reikalų politiką. Ačiū, ponia kolega. E, sulaukėme dėl žinios iš Kijevo. E, dar nespėjus pakilti lėktuvui e, nuo pakelimo tako, e, buvo neleista išskristi lėktuvui ir dabar opozicijos vadovai e, negali atvykti į Europos parlamentą. Taip pat rašoma žiniasklaidoje apie tai, kad grįžtama prie senosios imperijos. Twitteryje yra skelbiamos žinios apie poną Kličko. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat Jums dėkoju už Jūsų nuomonę. Ir e, mes jau daug metų uh, plojame jums už Kosovo ir Serbijos padėties reguliavimą, bet ir Irano klausimas nusipelno dėmesio. Dėl krizių valdymo mes kalbėjome, e, bet e, manau, kad čia bendrai turėtume kalbėti apie urbanizacijų struktūrą. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūsų nuomonė krizių valdymas, krizių prevencija galėtų būti sutvarkyta, kaip būtų galima tikėtis išsamesnio požiūrio į šias problemas. Dar vienas klausimas dėl Irano. Daug parlamentarų viešai uh, E, prašo, kad būtų įkurta ES atstovybė Irane, ar bent jau ypatingas įgaliotinis nusiustas. Ir dabar panašu, kad dėrybos ir toliau tęsis. Todėl aš norėčiau sužinoti, kokia yra EIVT nuomonė šiuo klausimu. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, my group um, have all... Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija uh, visuomet labai atsargiai vertino EVT poreikį ir jos vaidmenį ir aš manau, kad trumpai ir aiškiai e, būtų e, galima pasakyti, kad tai yra su generis e, organizacija, turinti savo biudžetą ir taryba praktiškai per ją gyvena savo darbo atvarkę. Europos parlamento komitetai sako, kad reikėtų užtikrinti geresnį parlamentinę kontrolę, bet vis tik išlieka tokie neatsakyti klausimai, kaip e, pavyzdžiui deput, pavaduotojų uh, vaidmuo ir jų poreikis. Ir Catherine Ashton turbūt pasakys, kad kai kurie mm, vyriausiųjų galiotinių pavaduotojai yra reikalingi. Turime kalbėti taip pat apie geografinės problemas, apie asmenų paskirimą, nacionalinės diplomatinės tarnybos kartais įdarbina buvusius politikus ar buvusius akademinio pasaulio veikėjus, nes jų darbas turi būti orientuotas grinai šias tarnybas. Visas, visas, visų problemų sprendimas buvo paliktas komisijai. Kalbėjome apie komisijos vaidmenį plečiant ES vaidmenį Balkanos ir panašiai. Išlieka dar daug nesakytų klausimų. Ir aš gana skeptiškai viską vertinu. Uh, Ir dabar, praėjus ketveriems metams, aš turiu pagirti ir jūs, Davidai, ir Catherine Ashton už puikiai padarytą darbą. Visas ES projektas, eurozona, pateko į tokią krizę, bet jūs padarėte nemažai. Aš sutinku su kolega Salafranka, vis dar turime labai daug istorinio palikimo Europos komisija turi e, plėsti savo atstovavimą pasaulyje. Panamoje neseniai lankiausi ir uh, Žinau, kad komisija ten turi savo atstovą, lygiai taip pat Barbadose, žinau, kad Europos komisija turi savo atstovų, tai turbūt yra labai patraukli darbo vieta. Aš sutinku su žaliųjų kolegomis, kurie sako, kad tokie dalykai kaip Pristinos Belgrado, Kosovo, Ženevos, Irano e, klausimų sprendimas e, yra didžiuliai pasiekimai, už kuriuos turime būti dėkingi Catherine Ashton ir iš Europos išorės veiksmų tarnybai. Aš turėjau galimybę su jumis prieš porą metų e, pasikalbėti apie daugiau pridėtinės vertės ES atnešančių pavyzdžių, leidžiančių sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigus, E, sumažinti užsienio reikalų ministerijų veiklos mastus. Žinau, kad pietų Sudane e, yra sutelktos jėgos, net jungtinė karalystė dirba Europos Sąjungos e, atstovybės e, patalpose. Ir kartais mes sakome, kam iš vis yra reikalinga vienokia ar kita tarnyba. Konsulinės funkcijos mūsų frakcijai kartais atrodo nepriimtinos. Galbūt mažesnės šalis gali pateisinti konsulatų egzistavimą trečiosiuose šalyse. Mes turime savo reikėms parodyti, kad ES diplomatinė tarnyba yra reikalinga, nes kitaip atrodo, taip ir nebus priimtas sprendimas dėl to projekto vertės. The... Labai ačiū. Ambasadorius turi išeiti kad susitiktų su ministru pirmininku, kuris šiandien atvažiuoja į Briuselį. Ministrų pirmininkų nekontroliuojamų negalima palikti, todėl mes jam suteiksime galimybę dabar atsakyti ir paskui vėl suteiksiu žodį Deividui. Yeah. Well, thank, thank you very much. Labai ačiū. Ačiū, kad e, pakvietėte ateiti ir suteikėte galimybę pristatyti tarybos ir koreper veiklą šiais klausimais. Todėl dabar, jeigu leismet, aš pabandysiu atsakyti iš tarybos pusės. Dar kartą aš manau, kad mes pasisakome už siekį peržiūrėti Europos išorės veiksmų tarnybos darbo tvarkę, gal pagalvoti, kaip ją sustiprinti, nes ta institucija labai svarbi, ji tapo tikruoju Europos užsienio politikos centru, kaip ponas Koltieris sakė. Dėl testinumo daugeliu atveju mes turime aišku E, artimiausios ateities ir tolimiausios ateities perspektyvų testinumą, tasą. Jeigu peržvelgtume konkrečius atsakymus, visą sąrašą, tai pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, BSGP krizių valdymų trumpalaikių, ilgalaikių perspektyvų peržiūra e, E, šiais klausimais mes tęsime politiką, planavimas, standartų nustatymas, e, BSGP misijų apibrėžimą, taikos palaikymo operacijų klausimų sprendimą, e, Europos komisijos atstovai apie tai pakalbės, bet to mes turime kalbėti apie trumpalaikę perspektyvą vyriausiai galiotinė ir komisijos vicepirmininkė išorės e, santykių srityje iškėlė tokią ypatingą iniciatyvą. Komisijos narių Relex grupės vaidmuo yra aptariamas, jis yra jaučiamas. Apie tai kalbėsime ir ateityje, bet kaip jau pasakyta, labai daug kas priklausys nuo to, kas bus naujas komisijos pirmininkas. Ta pati galime pasakyti ir apie santykius tarp delegacijų ir šio klausimo sprendimo ties tasą, ką mes galėtume dabar padaryti, kad sumažėtų administracinė našta E, finansinė našta, kas turėtų būti padaryta, kad būtų pakoreguoti finansiniai santykiai. Dar buvo pateikti du konkretus klausimai. Vienas iš jų yra kai bus samdomi nacionaliniai diplomatai. Bendrai Europos komisija kalba apie Europos diplomatų korpusą O taryba mano, kad yra labai svarbu išlaikyti bent jau dabar e, nustatytą nacionalinių diplomatų dalį, tai yra trečdalis, viena trečioji. Be abejo, labai daug esame apie tai kalbėję ir labai svarbu Europos diplomatinę tarnybą išlaikyti ir įtraukti nacionalinių tarnybų diplomatus. Mūsų nuomonė tai yra labai reikalinga. Mes suprantame, kad e, yra būtina išlaikyti testinumą ir galbūt vienas trešdalis nėra riba, bet priartėjame prie ribos, kad galėtume užtikrinti tą testinumą. Institucijų atstovavimas. Tai yra teisinis klausimas, turime galvoti apie teisinio pagrindo keitimą, Europos parlamentas yra pateikęs konkretų pasiūlymą dėl biudžeto eilutės e, pakeitimo dėl USS, bet turėtume labai aiškiai paaiškinti, e, kaip kas bus dabar AKR kontekste apie tai yra kalbama, vyksta dėrybos ir mes norėtume e, pateikti savo poziciją. Apibendrinsiu. Taip, taryba pasisako už stiprią išorės veiksmų tarnybą. Tai yra Europos išorės politikos centrinė institucija. Wir gehen jetzt mit der Liste weiter. Jetzt äh, Frau Durand. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu E, užsienio reikalų komiteto įprastinė narė, bet aš manau, kad jūsų pateiktas vertimas yra labai įdomus ir aš apgailestauju, kad negaliu reguliariai dalyvauti šiame komitete, bet aš džiaugiuosi čia padarytų darbų pastaraisiais me metais. Kas kart, kai aš Europos parlamento delegacijose dalyvauju vienomis ar kitomis aplinkybėmis skirtingose valstybėse, matau, kad nacionalinės valstybės atlieka labai gerą darbą bendradarbiavimą užtikrindamos ir aš manau, kad reikėtų e, tokiu būdu tik stiprinti mūsų bendrą darbą. Aš turiu konkretų klausimą, ką galėtume pagerinti vienoje e, pasaulio dalyje, turiu galvoje viduržėmio jūros pakrantės, egzistuoja e, skirtingų institucijų, pavyzdžiui, viduržėmio jūros sąjunga, ji turi tam tikrų vykdomųjų šakų, savo tarybą, savo teisėkuros instituciją ir kalbu apie Vidužamio jūros e, sąjungą, skirtingos darbo grupės yra kuriamos atskirose valstybėse Jordanijoje, Tunise, Egipte. Yra pateikta rekomendacija, kuri išplaukė iš rinkimų stebėjimo misijos. Ir aš norėčiau paklausti galbūt bendrai, kaip mes galėtume elgti su tuo regionu, kaip mes galėtume suderinti skirtingų veikėjų interesus kaip mes galėtume Europos Sąjungos var... balsą atstovauti, ar tai būtų per tarybą, ar per komisiją, ar tai bus daroma per rinkimų stebėjimo misijas iš Europos parlamento, o galbūt reikėtų tokias mišres e, parlamento ir komisijos darbo grupę sukurti. Ką Jūs galvojate dėl uh, funkcijų dubliavimo? Galbūt būtų galima darbą organizuoti efektyviau, uh, Ir tada mes e, toje pasaulio dalyje, kur dabar ES yra labai reikalinga, būtų galima padaryti daugiau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κατά την άποψή μου η εξωτερική πολιτική της... Ačiū, pirmininkė. Mano nuomonė, ES išorės politika ir Europos išorės veiksmų tarnybos darbas yra tikra katastrofa. Nesileisiu dabar į smulkmenas, tiesiog noriu priminti tą baisų vaidmenį, kurį mes atliekame Sirijos konflikte, eksportuodami ginklus, e, taip pat kaip mes elgiamės Afrikoje ir kaip mes elgiamės su kaimynais Rytų Europoje. Tai, kad viena šalis nenori glaudžių ryšių su ES, rodo, kad mūsų užsienio reikalų politika yra atsidūrusi aklavėtėje. Kaip sakė ponė Salafranka, kaip sakė ponas Varoso, ES užsienio reikalų politika turi ta, ir tarnauja sąjungos interesams, o ne žmonių interesams. Ji nepasitarnauja stabilumui ir taikai. Vakar e, Vokietijos žurnale Der Spiegel buvo paskelbtas straipsnis, kuriame buvo rašoma apie susitarimą su Iranu. Yra pasakyta, kad kai kas dabar nuleidžia rankas e, dėl eksporto perspektyvų po to, kai buvo pasiektas šis susitarimas. Pone Osalvanai, tai, ką jūs sakėte, yra svarbu, bet man atrodo, kad mūsų rinkėjams ir dirbantiems žmonėms yra kitų dalykų, kurie yra daug svarbesni. Jūs sakėte, kad valstybės narės dabar tiesiog mm, apsiriboja tuo, kad pareiškia savo nuomonės, o sprendimai bus priimti vėliau. Kodėl taip yra? Todėl, kad sprendimai, kuriuos teks priimti, bus sunkus ir nenorima tų sprendimų priimti prieš rinkimus. Be to, šiandien sužinojome, kad Bundestage vyko diskusija apie ES operacijas Libijoje. Ir per diskusiją Bundestage sužinojome, kad jūsų tarnyba yra parengusi dokumentą, jo data yra balandžio 18 diena. Ten yra rašoma apie sienų stebėsenos operaciją Libijoje. Tas dokumentas yra slaptas. Aš noriu paklausti pono Osalivano, kodėl dokumentas dėl sienų stebėsenos Libijoje turi būti slaptas. Turiu ir kitą klausimą. Yra dar vienas dokumentas panašia tema, jo data yra lapkričio 19 diena. Ten yra pasakyta, kad gali būti imtasi karinių veiksmų prieš imigrantus iš Libijos ir kitų šalių. Ar jūs turite teisę militarizuoti tokius dalykus? Dar vienas dalykas, man labai didelį susirūpinimą kelia tai, kad ES vis labiau tampa kariniu alijansu. Nežinau, Ar turite kokio nors informacijos apie tai, kokie klausimai bus nagrinėjami per vadovų tarybą gruodžio mėnesį? Ačiū. Well, thank you, thank you very much, Chair, and thank you to... Ačiū. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms. Ar dar kas tos, kažkas nori pateikti klausimą? Ne. Noriu dar kartą pabrėžti, kad Mes labai puikiai suprantame, kad Europos parlamentas mums e, suteikė labai daug paramos, kuriant mūsų tarnybą. Ponas Salafranka minėjo daugelį dalykų, minėjo paramą, kuri buvo suteikta biudžeto srityje. Taip pat esame dėkingi ir už politinę paramą, kurios sulaukė vyriausiai galiotinė. Aš tikiuosi, kad ir mes e, įnešėme savo indėlį per įvairius susitikimus, mes tengiamės, kad parlamentas būtų visapusiškai informuotas ir įtrauktas, kiek tik įmanoma, į tarnybos darbą. Taip pat noriu padėkoti už pastabas apie mūsų padarytą pažangą. Visi labai įtemptai dirbo, kad ši tarnyba būtų įkurta, tikrai nebuvo lengva. Uh, daug dirbo mūsų darbuotojai, mes iš jų tikrai daug reikalavome ir reikalavome nelengvomis aplinkybėmis, nes keitėsi laikai, žmonės buvo perkeliami iš vienos institucijos į kitą, niekas nebuvo tikras dėl savo karjeros, iš valstybių narių pritraukėme laikinųjų darbuotojų ir turiu pasakyti, kad visi dirbo puikiai, visi EIVT darbuotojai dirbo labai nuoširdžiai ir turbūt sunkiausiai dirbo Kesi kad, kad ir apie ką kalbėtume Serbijo, Kosovo, kitas šalis, e, manau, kad būtent jos politinių, diplomatinių gebėjimų dėka mes pasiekėme tokių politinių rezultatų. Bet žinoma, tai neturi užgošti to, kas vyko kasdien, kai buvo užtikrinamas mūsų veiklos testinumas, kai buvo plėtojami mūsų santykiai su likusiu pasauliu, su uh, šalimis, kai buvo kuriamas e, išsamus požiūris. Vienam kolegai noriu pasakyti, kad tikrai ne, ne atpažįstu jūsų pastabose nieko, ką mes darome. Mes e, galvojame apie taikos, stabilumo ir saugumo perspektyvą. Mes nesame militaristinė organizacija. Mes savo tarnyboje stengiamės e, susijęti visus e, dalykus, kurie lemia politinę krizę. Mes siekiame krizių prevencijos ir, žinoma, kartais tenka pasitelkti karinius išteklius. Kartais net ir norint suteikti humanitarinę pagalbą prireikia karinių išteklių. Ir kai jūs sakote, kodėl mes rengiame slapto dokumentą dėl sienų valdymo, taip yra todėl, kad tai yra delikatus klausimas. Šie klausimai yra jautrus ir galiu atvirai pasakyti, kad kartais jie siejasi su gyvybėmis žmonių, kurie dalyvauja tose misijose. Mes turime keletą tūkstančių žmonių, kurie dalyvauja civilinėse, karinėse misijose, jie atsiduria sunkiose situacijose, bet siekia bendro tikslo, siekia taikos ir stabilumo. Tai nėra karinis tikslas, tai yra vertybinis tikslas, prie kurio pasiekimo EIVT visomis iškalėmis prisideda. Ir manau, kad nauja tarnyba Jos darbas padėjo ES suvienyti visus elementus. Tai yra komisijos darbą, krizių prevencijų darbą, humanitarinį darbą ir karinę paramą, taip pat karinės intervencijas, kurių prireikia norint stabilizuoti tam tikrus režimus arba sudaryti sąlygas, kad galėtų būti priimami politiniai sprendimai, kaip buvo Malija, ir kad būtų užtikrintas ilgalaikis atkūrimas, kuriuo mes rūpinamės kartu su kolegomis iš komisijos kurie tiekia vystomąją pagalbą. Ir aš manau, kad mes tikrai galime daug ką papasakoti, kaip dirbame tarptautinės situacijose. Jūs teisingai paminėjote Siriją. Taip, kilus humanitarniai katastrofai čia mums nepavyko atlikti savo funkcijų, bet taip nebuvo. Tai buvo ne todėl, kad ES nenorėjo mm, čia veikti, tiesiog tai lėmė kitos aplinkybės. Taigi, mes dabar tik pradedame kurti ir įgyvendinti tą išsamų požiūrį ir manau, kad ES turi labai daug galimybių apsiginti ir m, mm, tarptautinėme kontekste veikti kaip stabilumo garantas. Dabar perėsiu prie proziškesnių m, mm, mūsų bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis m, mm, klausimų. Pone Tenokai, manau, kad mes galime parodyti ką sutaupėme. Pavyzdžiui, Jemene mes esame, dirbame su Ispanijos vyriausybė, žinome, kad ten yra mažinamos ambasados ir yra sutarta, kad uždarius Ispanijos ambasadą mūsų delegacijoje vyks, liks vienas ispanų diplomatas, jis dirbs su mumis ir turiu pasakyti, kad Jemeno atveju, pavyzdžiui, buvo taip sutaupyta maždaug 500 tūkstančių eurų. Manau, kad čia galimybių yra labai daug ir aš už jas agituoju, žinoma. E, tas procesas yra skaudus, sudėtingas, reikia žiūrėti ir į pastatus, į pastatų nuomonę, ką užda, nuomą, ką uždaryti ir panašiai, bet manau, kad metams bėgant mes vis labiau naudosimės ben, bendrai pastatais ir, pavyzdžiui, nereziduojantis valstybių norių ambasadoriai galės dirbti ES e, biure. Ten jie galės turėti kompiuterius, bus užtikrintas jų saugumas ir taip pat jie gaus informaciją iš mūsų darbuotojų. Ir taip pat manau, kad atėjus tinkamam laikui pajudės iš vietos ir konsulinių paslaugų klausimas. E, net nebejoju, kad valstybės narės ieškos galimybių, kaip bendradarbiauti ir kaip Europos biurus panaudoti kaip tas vietas, kur galima būtų teikti bendras konsulinės paslaugas. Ir tai įrodys mūsų vertę piliečiams. Tačiau mes mm, turime būti labai atsargus, jeigu mes norime pasiskabinti prie savo durų ženklą, kad ES piliečiai atsidūrė bedoje, gali mus kreiptis, tai mes turime ir turėti žmonių, kurie yra apmokyti ir kurie turi gebėjimų padėti. Nes jeigu to nesugebėsime padaryti, tai neigiamai atsilieps mūsų įvaišiui. Dėl darbuotojų. Norėčiau labai nuoširdžiai pasakyti, E, štai kokį dalyką. Kai rengiu susitikimus posėdžius EIVT, aš nežinau, kurie darbuotojai yra nuolatiniai, kurie yra nacionaliniai ekspertai, kurie yra laikinieji. Aš tik matau savo darbui pasišventusių ekspertų grupę ir tikrai neižvelgiu jokio skirtumo žmonių požiūryje, kuris priklausytų nuo to, ar žmogus yra e, laikinas darbuotojas, ar nuolatinis darbuotojas, ar atsiustas valstybės narės. Ir taip pat netgi nebeatsimenu kurie žmonės dirbo tarybos sekretorijate ar komisijoje. Nemanau, kad tai yra svarbu ir tikrai būtų labai neteisinga kolegoms, kurie sakyti, kad kolegus, kurie atvyksta pas mus iš valstybių narių užsienio reikalų ministerijų, yra mažiau pasišventę savo darbui. Iš tikrųjų, jie praturtina mūsų savo įgūdžiais, kurių galbūt mes neturime. Ir ponė Altieri, sutinku, kad vykdant bendrą užsienio politiką reikėtų turėti kompetencijų savo institucijos viduje, kad ir apie ką mes kalbėtume - energetikos politiką, judumą, migraciją - tai yra specializuotos sritis ir reikia žmonių turinčių patirties šiuose srityse. Žinoma, mes bendradarbiausime, glaudžiai bendradarbiausime su komisija ir sutinku, kad Galiausiai tas klausimas, kaip užtikrinti geresnę sąveiką tarp to, ką daro EIVT ir bendra sąveika su bendraja. Užsienio išorės politika, tas klausimas turės būti spręs, sprendžiamas. Komisija dirba gerai, kai kur mūsų nuomonės išsiskyrė, tų skirtumų pasitaikys ir ateityje, bet man atrodo, kad mes nuolat tobulėjame ir tikrai svariai prisidedame prie komisijos darbo ir vykdant vidaus politiką, kuri turi ir iš, išorės aspektų. Dėl organizavimo, organizacinių aspektų. Tikrai. Turbūt Niekada nebus tokio laiko, kai pasakysime, kad štai mūsų organizacinė struktūra yra tobula. Aš jau 30 metų dirbu šioje srityje ir matau, kad organizacinės struktūros tobulinimas yra nenutrūkstamas procesas. Reikia tą struktūrą tobulinti, kad gerėtų veiklos rezultatai. Ir aš mm, manau, kad EIVT taip pat mm, nuolat vykdys reformas ir pokyčius. Ir žinoma, ta diskusija apie trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvą. Taip, ponė Altėja, aš sutinku, kad galiausiai bus padarytas politinis pasirinkimas. Ir žinoma, yra galvojama apie rinkimų rezultatus, apie naują komisiją, naują vyriausiai galiotinį. Kaip čia reikėtų elgtis, ar galima kažkam užbėgti už akių. Aš tikrai suprantu, ką jūs sakote, bet reikia ieškoti pusiausviros. Mm, tai reiškia, kad reikia dabar apsispręsti dėl to, ką galime padaryti dabar ir um, ką palikti naujam komisijos pirmininkui, su kuria, žinoma, jūs e, plėtosite dialogą, taip pat ką palikti ir naujai paskirtam vyriausiam įgaliotiniui, su kuriuo jūs taip pat kalbėsitės. Ir kokia bus tų žmonių darbo tvarkė. Taigi reikia siekti pusiausviros. Negalime visko surašyti dabar ir galvoti, kad turime visus atsakymus. Nauji, naujai atėję vadovai turės savo minčių. Galbūt atsakiau dar ne į visus klausimus. E, dėl delegacijų tikiuosi, kad parlamentas jaučia, kad iš mūsų delegacijų sulaukia deramos paramos. Mm, suprantu, kad vizitus reikia organizuoti kaip galima veiksmingiau. E, tinklo klausimas, ar mes turėtume atsidaryti Panamoje ar Teherane, tai yra sudėtingi klausimai, kadangi mus tikrai riboja ištekliai ir mes turime rinktis. Ir tikrai nėra labai paprasta uždaryti vieną delegaciją ir atidaryti delegaciją kitur. E, kai uždaroma delegacija, kartais išlaidos keliarius metus būna daug didesnės, nes reikia mokėti buvusiems darbuotojams ir taip toliau ir neiš karto atsiranda laisvų pinigų naujai delegacijai atidaryti, įsteigti. Mes esame šeštas pagal dydį diplomatinis tinklas pasaulyje. Tai yra e, didžiulis paveldas, kurį mes perėmėme iš komisijos. Tai yra mūsų tarnybos e, darbo pagrindas ir jį turime saugoti. Žinoma, turime galvoti, kaip plėsti tą tinklą, bet uh, klausydamas pasiūlymų ir klausimų, ar nereikėtų atidaryti savo atstovybių kitur, žinau, kad diskusijos tais klausimais bus tęsiamos. Pirmininkė, manau, kad turėčiau dabar baigti, žinau, kad atsakiau ne į visus klausimus, nenoriu per daug išsiplėsti. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams už jų pasisakymus. Mes labai vertiname mūsų ypatingų santykių su šiuo komitetu, esame dėkingi už komiteto paramą. Manau, kad vadovaujant Keti sukūrėme tvirtą organizaciją, kuri turi gebėjimų gyvendinti ES politinius užmojus, mes tai jau nekartą parodėme ir manau, kad tas paveldas bus toliau plėtojamas e, Manau, kad ši tarnyba turi milžinišką potencialą pateikti konkrečių rezultatų e, Europos Sąjungai ir esu tikras, kad turėsime politinės ir administracinės erdvės, kad galėtume aukti ir plėtotis būtent šią linkme, nes turbūt 21 amžiuje nėra svarbesnio klausimo už klausimą, kokia yra Europos vieta pasaulyje. Ačiū. Roberto? I think I've not much to add. Roberto, turbūt nelabai ką turiu pridurti. Diskusija buvo labai įdomi, svarbu, kad sutarėme daugeliu klausimų. Taip pat pritariu Ir tai, tam, kas buvo pasakyta apie ilgalaikę ir trumpalaikę perspektyvą, apie tai, kad, e, galvojant apie komisiją, apie parlamentą, reikia rasti pusiausvyrą tarp veiklos testinumo ir būtinybės pasinaudoti visą turimą patirtimį. Ir taip pat reikia naujai išrinktiems e, oficialiems asmenims suteikti ir politinės erdvės. Aš asmeniškai įgyjau labai įdomios, patir, įgyjau labai įdomios patirties, būdamas pagrindiniu stebėtoju Kosove. Ir aš puikiai suprantu, kokiomis sąlygomis dirba tarnyba. Ir taip pat sutinku, kad neturi būti skirtumo, ar kalbame apie buvusi komisijos darbuotoją ar komandiruotą nacionalinį ekspertą. Mes nesakome, kad tie žmonės skirtingai vertina savo įsipareigojimus. Tiesiog reiktų pagalvoti, kaip užtikrinti veiklos testinumą, kad neprarastume to, ką jau turime. Manau, turime skatinti žmonės, bet manau, tuos klausimus mums pavyks išspręsti. Daugiau nelabai ką turiu pridurti. Nežinau, galbūt e, dar kolega norės ką nors pasakyti. Ačiū, dabar tęsime savo darbą, įvertinsime šios dienos diskusiją ir galvosime, kokių tolesnių veiksmų imtis. Ir tikiuosi, kad e, diskusijos dar pasistumės šios kadencijos metu. Ačiū, Davidai. Labai ačiū, kad dalyvavote, buvo labai malonu matyti jūs čia visą popietę. Ačiū, man taip pat labai malonu. Ja. Okay. Willst du die begrüßen? Die kommen jetzt. So we will start immediately with the Americans. Dabar tuoj tęsime posėdį su svečiais iš Amerikos. So, ladies and gentlemen, please take your seat. Ponas ir ponai, prašau susėsti. Pereiname prie 16 darbo atvarkės klausimo, keitimasis nuomonėmis su mūsų bičiuliais iš JAV. Tai yra delegacija, kuriai vadovauja senatorius Kristoferis Murfis, Europos reikalų pakomitečio pirmininkas taip pat e, kongresmenai Mario Dias Balart, e, dalyvaujantis teisėkuros dialoge, e, taip pat kongresmenas Gregory Meeks iš New Yorko, kuris yra užsienio reikalų ir finansinių paslaugų komiteto atstovas atstovų rūmuose. Manau, kad ši delegacija atvyko labai laiku. Kaip žinote, mūsų komitetas pastarąsias keletą savaitę kartu su Libe komitetu kalbėjo apie e, pasitikėjimo praradimą dvišaliuose santykiuose po to, kaip NSA e, įvykdė e, stebėjimo operacijas. Manau, kad Labai svarbu atkurti pasitikėjimą, todėl kad bendradarbiavimas yra reikalingas, ypač kovojant prieš terorizmą. Taip pat tai yra ir mūsų bendras ekonominis ir politinis interesas, siekiant, pavyzdžiui, sėkmingų dėrybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. Mes šiandien aptarėme daug dalykų, o dabar aptarsime tris svarbius dalykus. Pirmiausia, žvalgybos tarnybų bendradarbiavimas kovojant prieš terorizmą, tai yra labai svarbus klausimas. Antra, kaip e, galėtume numatyti bendrus tikslus, e, nešnipinėdami vienas kito. Ir trečia, klausimas susijęs su mūsų piliečių privatumo apsauga, duomenų apsauga. Aišku, tai susijęs su bendru susitarimu, dėl kurio buvo dėrėtasi su uh, komisijos nare Reding Vašingtone um, šį rudenį. Buvo taip pat um, priimtas saugaus uosto susitarimas uh, bei susitarimas dėl abipusio teisinio bendradarbiavimo. Aš tikiu, man susidarė toks įspūdis viešinso uh, AFET delegacija Vašingtone prieš tris savaitės. Pirmiausia tai, kad uh, JAV vyksta debatai senatorių, uh, kongresmenai. Aš žinau, kad jūs taip pat dalyvaujate tose debatuose. Um, Nereikėtų sakyti, kad e, šitie blogi amerikiečiai e, čia kažką blogo labai padarė. Tai yra kiek kitokia situacija nei su Rusija ar kitomis šalimis. E, manau, kad turėtume aiškiai skirti skirtingas sistemas. Kongresas iš ties yra mūsų draugas ir abi Atlanto pusės turi bendradarbiauti, ieškodamos tinkamos pusiausvyros tarp privatumo ir saugumo užtikrinimo. Tai visada yra parlamentų atsakomybė būtent pasiekti šį tikslą. Manau, kad reikia ieškoti tinkamos pusiausvyros, e, atstatant pasitikėjimą ir svarstant tokius svarbius klausimus kaip TTIP. Aš Manau, kad jūsų viešnagė yra laiku. Čia noriu padėkoti Jums, kad atvykote pas mus aptarti šių svarbių klausimų šiandien ir rytoj. Viešėsite Libe komitete, prekybos, tarptautinės prekybos komitete. Aš tikiuosi, kad galų gale sutarsime. Manau, kad duomenų apsaugos klausimas turi būti išspręstas iki pavasario. Negalime leisti, kad šis klausimas nebūtų išspręstas e, prieš pasirašant galutinį susitarimą dėl TTIP. Todėl dėkoju Jums ir pirmiausia tikriausiai žodį suteiksime senatoriui. Ačiū pirmininkė Brokai, noriu padėkoti jūsų komiteto nariams, e, suteikus mums galimybę atvykti pas jūs ir keistis nuomonėmis apie transatlantinių santykių perspektyvas. E, mūsų delegacija yra unikali. Mes keliaujame e, po Europą, jau viešėjame Berlyne, O e, šį rytą atvykome į Briuselį, padėkos dienai, e, grįšime į JAV. Mūsų delegacija yra nedidelė e, todėl, kad tai yra delegacija, kuri atstovauja abi partijas ir abu, abi institucijas, tai yra Senatą ir atstovų rūmus. Aš Dabar vadovauju Europos reikalų pakomitečiui, esu pirmininkas, esu e, Taip pat dirbu ir bendradarbiauju e, su atstovų rūmais, e, su transatlantinio teisėkuros dialogo narys turime didelės paramos transatlantiniam susitarimui. Mes šiandien čia atvykome pabrėžti, kad mes atstovaujame e, kaip viršūnėlė didelę grupę senatorių ir e, kongresmenų. E, norime siekti atstatyti pasitikėjimą ir Mūsų vizitas čia įvyko todėl, kad jūsų komiteto pirmininkas prieš keletą savaičių pakvietė mus atvykti į Europą. Mes manome, kad santykiai su jumis yra labai svarbus ir tai nėra tik žodžiai, šios žodžius turi lydėti veiksmai. Kaip pirmininkas minėjo, jūsų parlamente vykstantis debatai dėl stebėjimo operacijų ir dėl duomenų apsaugos uh, yra bendri ir mums. Pas mus irgi vyksta debatai, mūsų vertybės yra panašios, siekiant apsaugoti savo piliečius nuo žalos. Istorinė prasme, mūsų šalis e, yra susijusios, mes bendrai siekiame apsisaugoti nuo teroristų išpolių. Aišku, e, galime labiau koordinuoti savo veiksmus, tačiau taip pat kartu siekime apsaugoti ir piliečių e, privačią erdvę nuo įvairių išpolių, nuo įvairių e, informacijos e, paviešinimo. Tai yra faktai, kurie šokiravo ne tik europiečius, tačiau ir Amerikos gyventojus. JAV kongrese yra institucija atsakinga už visas operacijas, mes gauname informaciją, e, kurios negalime e, perduoti toliau. Prieš keletą mėnesių prasidėjo debatai JAV apie žvalgybos aparato sustiprinimą. E, šios diskusijos vyksta jau dešimt metų. Visi piliečiai reikalauja apsaugos, visi piliečiai reikalauja naujų, sau, naujų saugiklių. Ir iš ties mes negalime užtikrinti, kad vienas ar kitas pasiūlymas taps teisės aktu. Tikriausiai girdėjote, kad Samson Bryan pateikė savo pasiūlymą, Feinstein pas, pateikė kitą pasiūlymą ir galime pasakyti tai, kad pakeitimų tikrai bus. Tuo pačiu metu mūsų prezidentas labai rimtai suvokia pokyčių būtinybę, todėl yra vykdoma peržiūra. E, tačiau aš esu įsitikinęs, kad tai nebus tik paviršutiniai pokyčiai, tai bus rimtos esminės reformos. Mes peržiūrėsime Afganistano politiką, peržiūrėsime karinius veiksmus e, atliekamus slaptai. Manau, kad visur reikalingi pokyčiai ir pagaliau pirmininkę mes taip pat e, išvelgiame, jog reikalinga pažanga dvišaliuose ES ir JAV e, santykiuose. Ir tai pabrėžia e, mūsų delegacija. Susitikime su komisijos nariais taip pat buvo pabrėžta komercinių ryšių svarba Taip pat būtinybė užtikrinti duomenų apsaugą. Kalbant apie kompensavimo galimybės arba galimybę atkurti pasitikėjimą, Mes labiau nei bet kas kitas norėjome atvykti pas Jūs, pabrėždami, kad mes investuojame į šios santykius. Mes norime įsipareigoti siekdami atkurti pasitikėjimą. Mes e, žinome, kad Jūs to taip pat siekiate. Pone pirmininkė, e, Jums leidus perduosiu e, žodį savo kolegai kongresmenui Mario Dies. Labai ačiū, ponė pirmininkė, stengsiuosi nekartoti to, ką ką tik pasakė mūsų delegacijos vadovas. Bet yra vienas dalykas, kurį privalu pakartoti. Tai, kad mes tiek daug investavome į šiuos santykius. Jau nereikia turbūt ir sakyti parlamento nariams, kad demokratija yra problematiškas reikalas ir nei viena demokratinė valstybė nėra tobula. Mūsų santykiai, tarp kitko, ne pirmą kartą susidurėme su tam tikra įtampa ir ne paskutinį. Bet turbūt ir mes, ir jūs žinome, kad geriausia garantija, e, ar tai būtų laisvės, saugumo, ar demokratijos ir žmogaus teisų garantija, ar teisės viršenybės garantija, išplaukia būtent iš tokių santykių stiprybės, transatlantinių santykių stiprybės. Taigi dar kartą, kaip ką tik pasakė senatorius, e, per diskusijas Europoje išreiškiami mūsų draugų susirūpinimo klausimai yra būtent tai, apie ką diskutuoja Junktinių Amerikos valstybių kongresas. Ir nors demokratija nėra tobulas reiškinys, Aš esu įsitikinęs, mūsų prezidentas dabar peržiūri kaip tik labai iš esmės esamus, esamą padėtį. Tik aš esu įsitikinęs, kad ta peržiūra bus vykdoma rimtai. Prezidentas susidurs su labai daug spaudimo iš skirtingų pusių, partinių pusių ir senate ir kongrese. Ir mes šį klausimą labai rimtai vertiname. Žinau, kad labai rimtai šį klausimą vertina ir administracija, ir kongresas. Tačiau mūsų vizito tikslas yra dar kartą pasakyti, kokie svarbus tie santykiai. Tai yra geriausia, tvirčiausia žmogaus teisų, saugumo, teisės viršenybės garantija. Todėl mes turime užtikrinti, kad tie santykiai bus ir toliau stiprinami. Ir ponė pirmininkė, dėkoju dar kartą už tai, kad leidžiate šiek tiek laiko praleisti su jumis komitete, su kolegomis iš parlamento. Brief, I... E, aš labai trumpai kalbėsiu, ponas Myks kalba. Aš tik pakartosiu to, kas jau buvo pasakyta esmė. Esmė yra ta, kad daugelis mūsų esančių Junktinėse Amerikos valstijose ir kongrese, ir visuomenėje suprantame, kokie svarbus tie santykiai ir kokie jie reikšmingi. Lygiai taip pat suprantame pasitikėjimo vertę. Žinome, kad reikia ištaisyti tai, kas yra padaryta, kad galėtume atkurti pasitikėjimą abiejose Atlanto pusėse O tą pasitikėjimą mūsų valstybės abiejose Atlanto pusėse ilgą laiką turėjo. Todėl labai svarbu mums čia šiandien kartu posėdžiauti ir sužinoti iš jūsų pusės, ką jūs norite pasakyti. Bet lygiai taip pat mes jums norime pasakyti, kad mes norime, kad mūsų žmonės būtų saugus. Be jūsų mūsų demokratija neklestėtų. Šiais laikais pasaulis gerokai sumažėjo Ir mes visi kartu turėsime šias problemas išspręsti ir rasti teisingiausią sprendimą. Naujų technologijų, socialinės žiniasklaidos, interneto eroje mes visi kartu turime spręsti šias problemas. Vienos Junktinės Amerikos valstijos nieko negali padaryti, lygiai taip pat Europos valstybės vienos nieko nepadarys. Mes turime išsiaiškinti, kaip dirbti kolektyviai. Ir būtent tą mes norime jums čia pasakyti ir norime, kad jūs mus išgirstumėte. Šie santykiai yra reikšmingi, jie yra svarbus. Tai, kas sulaužė pasitikėjimą, e, Junktinio Amerikos valstijų žmonėms kelia rimtą nerimą. Mes nenorime to minėti kaip kosmetinio trūkumo. Mes norime pasakyti, kad ir vyriausybei, ir žmonėms ši problema rūpi iš esmės, nes galų gale mūsų vertybės yra bendros tai yra demokratinės vertybės. Mes turime užtikrinti, kad egzistuoja laisvės ir kad mes turime teisę į privatų gyvenimą. Lygiai taip pat mes turime e, išlaikyti, mūsų, užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, bet e, aš noriu užtikrinti pirmiausia čia atvažiavęs, kad tas ryšys, kuris yra užmėgstas, bus išsaugotas visiems laikams. Telefon. Ačiū, turiu panas Salafranką. Tai Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu ispanų kalbą. En nombre del grupo del Partido Popular Europeo. Aš Europos liaudės partijos frakcijos vardu noriu pasisakyti ir pasveikinti senatorių Merkai ir kongresmenus e, Miks ir Dijas Belar. Jie mūsų parlamento draugai jau ilgą laiką. Ir aš e, manau, kad jūsų apsilankimas čia tik parodo, kad jūs e, parlamentą vertinate palankiai. Šį vakarą aš kalbėsiu labai glaustai ir atspindėsiu tai, kas buvo išsakyta šešėlinių pranešėjų posėdėje šiandien rytą. Leiskite pasakyti, kad daugelis mūsų manome, jog transatlantiniai santykiai yra tarsi ES genetinio kodo neatskiriama dalis. Tie santykiai, mano mėly draugai, yra sugadinti būtent dėl tų e, priežiūros veiksmų, dėl pasiklausimo veiksmų. E, labai daug įvairių dėrybų buvo sustabdyta. Lygiai taip pat yra sustabdytos dėrybos dėl keleivių do, e, duomenų, asmenių PNR duomenų. Todėl mes turime atkurti teisingą pusiausvyrą. Viena iš komisijos pirmininko pavaduotojų, Vivian Redding, parengė politinį pareiškimą šią temą. Ir aš žinau, kad jūs lankotės Briuselėje pačiu tinkamiausių momentų. Tikiuosi, kad e, galėsime atkurti teisingą padėties pusiausvirą ir išvengti tų sunkumų, su kuriais dabar susidurėme. Gracias, presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti senatoriui ir kongresmenams už tai, kad jie čia atėjo, kad jie pas mus atvyko labai svarbių laiku. Tai, kas paaiškėjo per poną Snaudeną, sugriovė tarp mūsų ir e, Junktinio Amerikos valstybių vyriausybės bei verslininkų egzistavusi pasitikėjimą. Bet dar prieš tai buvo iškilę šiokių tokių neiškumų dėl, pavyzdžiui, PNR arba SWIFT susitarimų. Europos parlamento Libe komitetas e, lankydamasis e, Junktinės Amerikos valstijose negalėjo pasikalbėti su tais kongresmenais, su kuriais norėjo susitikti. Ir mums iškilo nemažai neaiškumų. E, pavyzdžiui, e, dėl privataus gyvenimo apsaugos Mes suprantame, kad šis klausimas mums abiems labai svarbus, bet mes skirtingai vertiname, pažiūrėjau, kai kalbame apie kovą su terorizmu. Aš kaip Ispanija esu labai daug nukentėjusi nuo terorizmo ir mes darome viską, ką galime, kad būtų nepažeidžiami įstatymai. E, nusikaltimų užkardimas negali e, leisti mums imtis E, nepriimtinų priemonių. Mes negalime sukurti masinio stebėjimo e, priemonių, kurios pažeidžia mūsų teismin, teis, teisinę sistemą. Svarbiausia, mūsų teismuose taikoma priemonė, atsiprašau, pas mus teisingumo užtikrinanti priemonė, yra vyriausybės priimtų teisės aktų laikymasis Ir tada mes galėsime užtikrinti, kad mes gerbėme savo vertybės ir savo vyriausybę. Todėl e, dabartinė padėtis yra labai rimta ir aš tikiuosi, kad pasikeimas bus atkurtas. Kolegos, neviršykit pusės minutės, nes kitaip nespėsim. Dabar žodis baronieniai Latfordus. Ji pateiks puikų pavyzdžių. Try, um, um... Pabandysiu, pirmininkė. Iš tiesų, labai malonu e, senatorių um, um, Murphy ir kongresmenus Dies Belart ir pona Miks čia matyti. Aš pona Dies Belart labai gerai pažįstu, Europos parlamento santykių su Junktinėmis Amerikos valstybėmis delegacijos vadovė, buvau ir su jumis ilgą laiką bendradarbavau. Be to, aš dirbu pilietinių laisvių ir teisingumo komitete e, ir ypač aktyviai reiškiusi, kai buvo svarstomi duomenų apsaugos klausimai. Aš žinau, kad šiandien yra aptariami labai rimti uždaviniai ir mes tas problemas labai rimtai vertiname, nes iš tiesų reikia susitarti uh, tokio esminio, susi, uh, reikia siekti esminio susidarimo. Mes kalbame apie skirtingus kanalus - prekybą, domenų apsaugą, uh, e, žvalgybinės klausimus ir bandome išsiaiškinti, kas, kurios rytį yra kompetentingas. Mes uh, vietoj to, kad dirbtume kartu, dirbame atskirai. Girdime e, šiame mieste e, daug balsų, kurie atspindi neatsakingumą. Yra sakoma, kad e, TTIP susitarimo dėrybės bando nuliuoti, yra bandoma e, atspindėti kitas protekcionizmo tendencijas. Nei aš, nei mano frakcija nenorėtume, kad taip būtų, bet e, galbūt e, reikėtų per šį susitikimą bandyti išspręsti kai kuriuos iš klausimų, kurie mums jau kurį laiką kelia e, rūpestį, kaip mes galime sutvarkyti privatumo teisinę bazę, priekybos ir teisėtvarkos sistemoje, Todėl aš e, tikrai išgirdau tai, ką jūs sakėte, bet aš norėčiau paprašyti, kad jūs turėtumėte paskatinti geras diskusijas visose Europos sostinėse. Turėtų būti tokia diskusija kaip Vašingtonė. Ir tai turėtų vykti Londone tarp kitų Europos miestų. Ačiū. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte Deutsch sprechen. Bonner Hirsch. Ačiū, pane pirmininkė, kalbėsiu vokiškai. Esu iš Vokietijos, esu delegacijos ryšiams su JAV narė, žinau, kad vakar viešėjote Berlyne. Labai palankiai buvo priimta jūsų viešnagė ten. Džiugu, kad šiandien atvykote į Briuselį. Manau, kad būtent mums vokiečiams JAV ir Vokietijos ryšys yra labai svarbus. Tačiau Tikriausia, nereikėtų kartoti, jog per pastaruosius mėnesius e, Vokietija yra labai sunerimusi. Jūsų viešnagė yra e, puikia galimybė užmėgsti e, naujus ryšius ir pokalbius. Socialinėme Facebook tinkle paprasti žmonės labai palankiai įvertino jūsų viešnagę. Manau, kad Abi pusės suvokia, jog reikia atstatyti pasitikėjimą ir aš, kaip ir mano kolegė, manau, kad laisvosios prekybos susitarimas yra puikus būdas bandyti įtraukti duomenų apsaugos aspektus į šį susitarimą, todėl kad būtent duomenų aps apsaugai šiame susitarime turėtų būti skirtas išskirtinis dėmesys. Uh, thank you, President. Very well welcome over here from the European. Panas Tenok, ačiū um, Europos konservatorių ir reformistų frakcijos uh, vardu. Noriu pasveikinti Jūs. Mes manome, kad santykiai su JAV yra pagrindinis mūsų užsienio politikos prioritetas ir abu e, žemynai, tai yra JAV, Kanada ir taip pat Meksika, Kolumbija, Čilė, Brazilė. Manome, kad uh, Šios šalis yra labai svarbios e, užtikrinant demokratiją ir laisvą priekybą e, ir ramiojo vandenino šalyje. Ir mes prieštaravome e, susitarimų dėl PNR ir SWIFT sustabdymui mus sieja daugelis bendrų interesų. Aš ką tik grįžau iš Juotkalnyjos, esu Europos parlamento pranešėjas Juotkalnyjos tema ir e, Juotkalnyje laukia e, kvietimo prisijungti prie NATO, laukia amerikiečių kvietimo ir šis laikotarpis sutampa ir su Juotkalnyjos stojimo procesu į Europos Sąjungą. Ir manęs, ir Galiu pasakyti, kad Juotkalnyje e, dalyjasi mūsų vertybėmis, ji yra šalis kandidatė į Europo, stoti į Europos Sąjungą. Taip pat reikėtų prisiminti ir kvartetą, e, Iraną, e, Kiniją, Siriją. Tai yra tos sritis, kuriuose be JAV paramos, ypač Junktinių tautų saugumo taryboje, ES negalėtų viena nieko nuveikti. Ir dėl NSA. NSA yra labai svarbi, ponė pirmininkė. Ir aš dabar norėčiau paklausti, ar būtų. Ar įmanoma ES piliečiams vienodai pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis JAV teismuose, kaip ir JAV piliečiai? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για τους επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλω να τους πω ότι Ponas Angurakis, ačiū, noriu padėkoti švečiams iš JAV. Aš esu graikas ir norėčiau pakalbėti apie štai ką. Visų pirma, visi šioje salėje esantys žmonės sutarė, kad dėl politinio sprendimo buvo imtasi priemonių visiems šiems duomenims rinkti. Čia kalbame ne tik apie žmonių privataus gyvenimo apsaugą, tai yra karo dalykas. Sąjungininkai JAV e, renka informaciją, įvairią žvalgybinę informaciją, apie tai rašoma žiniasklaidoje. Ir turiu pasakyti, kad po Snaudeno atskleistos informacijos žmonės buvo sukrėsti e, to šnipinėjimo masto. Ir JAV vyriausybė e, nepalankiai vertina poną Snaudeną. Daugelis žmonių jūsų šalyje nu, vadina jį išdaviku. Po tos informacijos atskleidimo mes sužinojome, kad panašią praktiką taiko ir daugelis Europos žvalgybos tarnybų. Taigi kaltinti reikia ne tik JAV žvalgybą, bet ir mūsų šalių žvalgybą. Abiejose Atlanto pusėse veikia kapitalistinės vyriausybės, kurios negerbė nei žmogaus teisų, nei laisvių. Tai kaip tik ir buvo įrodyta. Noriu paraginti jūs padaryti viską, kad būtų išspręstas šis klausimas, kuris labai svarbus daugeliu europiečių. Visų pirma, e, reikia panaikinti embargą Kubai ir išlaisvinti penkis asmenis, kurie yra laikomi sulaikyti. Panas Peteringas. Panas Peteringas. Labai ačiū. Noriu pasakyti kolegoms iš JAV, kad aš žodžio paprašiau tik norėdamas pasakyti, kaip jaučiasi e, krikščionis demokratas. 35 metus dirbu čia ilgą laiką buvau frakcijos pirmininkas ir mane labai paveikė teisinės valstybės, tai yra JAV sprendimas e, stebėti ES veiksmus. Kitas klausimas - Guantanamo. Negalima metų metus kalinti žmonės be jokių kaltinamųjų sprendimų jiems reikalingas sąžiningas teismas. Noriu kreiptis į Jūs, prašydamas, kad Jūs imtumėtės visų veiksmų, e, kontroliuodami savo žvalgybos aparatą, nes jei e, demokratinėje šalyje bus paminami demokratijos principai, e, tai sužlugs ir visa demokratija. Ir kaip jūsų kolega pasaky, pasikartosiu, kad E, šie santykiai yra svarbus. Thank you, uh, Senator Murphy. Ačiū, senatoriau Murphy. Labai vertinu jūsų pradinę mintį, ko reikia, kad būtų atkurtas pasitikėjimas. Manau, kad į šį klausimą galima m, mm, iš Europos požiūrį tasko taško pateikti du paprastus sakymus. Visų pirma, e, išardykite tą milžinišką sėkimo aparatą, kurį sukūrėte. Tai yra nedemokratiškas dalykas, jis nieko neapsaugo, jis pažeidžia laisvę ir nėra naudingas kovant su terorizmu. Antra, pasimokykite iš Europos patirties kovojant su terorizmu ir organinius nusikal organizuotų nusikalstamumu. Mes turėjome labai didelę terorizmo problemą savo žemynė, ji buvo didesnio masto nei jūsų. Ir mums pavyko su ją kovoti be didelio žvalgybos aparato. Mes su ta problema kovojame. E, gerbdami žmonių e, laisvės mes ne, netaikėme mirties bausmės. Ir mes taip pat kovojame ir su organizuotu nusikalstamumu, kuris kai kuriuose mūsų šalise kelia net didesnę grėsmę nei terorizmas. Mes su tuo kovojame Italijoje ir kitose šalise, pasitelkdami demokratinės priemonės, e, organizuodami sąžiningus teismus. Ir mes tai darėme žemynę, kuris yra didesnis už JAV ir gyventojų skaičiaus požiūrių, ir ekonominių požiūrių. Taigi pasimokykite iš mūsų patirties. Jūs ir ateityje galite galit, galėsite būti mūsų bičiuliai, jeigu taip, elgs, jeigu taip padarysite. Ačiū. Ponas Kačin. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai svečiai, ačiū Jums už svetingumą Vašingtone. Mūsų vizitas buvo labai naudingas ir produktyvus ir labai svarbu, kad tęsėme dialogą po trijų savaičių. Uh, Norėčiau paminėti, kad mums reikia veiksmingesnės ir patikimesnės žvalgybos kontrolės, ne tik JAV, bet ir mūsų šalise. Tai yra bendras iššūkis ir tai yra bendri namų darbai, kuriuos turime atlikti. Tai taip pat yra iššūkis ir mūsų nacionaliniams parlamentams valstybėse narėse. Noriu šiek tiek pakalbėti apie ateitį transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimas yra labai svarbus, bet turbūt žmonės abiejose Atlanto pusėse nelabai supranta jos svarbę. Nesupranta, kad reikia mums gerinti konkurencingumą, reikia užtikrinti mūsų ekonomikos augimą. Aš tikiuosi, kad jūs šią žinią paskleisite JAV, kai grįšite. Ir galiausiai ponas Tenok minėjo, kad stabilumas Europoje yra labai svarbus, jis paminėjo Jotkalnyje, apie tai mes kalbėjomės ir Vašingtone. Plėtra užtikrina stabilumą vakarų Balkanuose ir dabar yra tinkamas laikas tai daryti, siekti, kad Feletra vyktų, ypač turint galvoje tą neigiamą Ukrainos pavyzdį. Ačiū. All... Dėkoju, kad atvykote į parlamentą. Manau, kad mes visi sutarėme, kad turime dirbti kartu, kad šie santykiai yra svarbus, kad mus jėja bendros vertybės. Tačiau kyla klausimas, ar mus jėja tie patys prioritetai. Neseniai lankydamėsi Vašingtone išgirdome, kad amerikiečiai teikia pirmenybę saugumui, o europiečiai privataus gyvenimo apsaugai. Bet neseniai mačiau amerikiečių, kuris ir neseniai mačiau, girdėjau, kaip amerikiečiai kvestionuoja, ar apskritai egzistuoja privataus gyvenimo apsaugos savoka. Kitas dalykas - bendraminčių valstybės, kurios yra sutarusios nešnipinėti vienos kitų. Ar manote, kad būtų galima taip susitarti ir tarp JAV ir Europos? Pirmininkė, ačiū. Noriu pasisveikinti su mūsų svečiais nu, ir noriu pakeisti temą. Kada JAV kongresas ir e, senatas ir atstovų rūmai e, pakeis požiūrį į Palestiną ir Izraelį? Ar kas nors iš jūsų lankėtės Palestinoje ir matėte, kas vyksta? Danke, Herr Vorsitzender. Äh, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ponas Pirker. Ačiū, pane pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti už garbių svečių viešnagę pokalbiai Vašingtone vyko draugiškoje atmosferoje ir aš galvoju, kad jūsų viešnagė padės išsklaidyti esamus nesutarimus ir atkurti pasitikėjimą. Manau, kad bendradarbiavimas tarp jūsų ir Europos yra itin svarbus kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei terorizmu. Vis dėlto tam tikro samyšio vis dar esama. E, mano kolegos kalbėjo apie problemas ir pirmiausia tas, kurios yra susijusios e, su tuo, kad nacionalinė saugumo agentūra tiesiog ignoruoja kai kurias grėsmės ir piliečių reakcijas. Kaip manote, kaip taikos aktas, dėl kurio dabar deramasi, galėtų atkurti pasitikėjimą? Uh, Galbūt reikėtų konkrečių taisyklių, kuriomis remdamosios tarnybos vykdytų žvalgybos veiklą. Ir tokiu būdu galėtume tęsti bendradarbiavimą be samyšio, kuris dabar atsirado. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator and Congressman. Ačiū, pirmininkė. Dėkui. Ačiū senatoriau, ačiū gerbimi kompresmenai. Mes e, esame ir vieni, ir kiti teisės aktų kuriejai ir palaikome transatlantinį dogą. Ir mes visuomet turime jausis atsakingi už tai, kad apibrieštume tolesnius aiškius žingsnius, ką mes kaip teisės aktų kuriejai toliau turime daryti. Gal jūs galėtumėt papildomai, greta to, ką jūs čia pasakėte, kai jūs kaip kongresas ir senatas uh, ketinate daryti, kad būtų e, išvengta tokių ekscesų kaip e, pastarėjai NSA veiksmai. Mes kaip e, teisėkuros institucija turime stengtis, kad būtų optimaliai sumažinta įtaka slaptųjų tarnybų. Aš esu iš tokios valstybės, kuri yra patyrusi saugumo tarnybų E, veiklos įtaka. Aš esu iš rytų Vokietijos. Aš manau, kad tokia, tokie dalykai destabilizuoja demokratiją. Ta istorijos dalis ir tai, kas dedasi šiandien, nėra mūsų vertybių atspindys. Amen. Labai ačiū pirmininkė. Aš manau, kad reikia padėkoti Jums už vizitą ir už bendradarbiavimą. Saugumas yra mūsų bendras iššūkis. Šių laikų pasaulyje E, tai yra neatskiriami reiškiniai. Nei vieno, nei kito negali būti e, pavieniui. Mes čia kalbame apie tai, kad pasitikėjimas yra sugadintas. Ir mes kalbame apie tai, kad uh, visi būtų vienodai traktuojami. Privatos gyvenimo apsaugos garantijos turi būti vienodai suteikiamas ir amerikiečiams, ir Europos piliečiams. Lygiai taip pat e, jau tai, kad jūs esate čia, aš manau, yra tam tikras patvirtinimas, tam tikra garantija. Dar vienas dalykas. Junktinė Amerikos valstybių ir Europos Sąjungos dėrybos e, dėl laisvos prekybos. Manau, kad jos turi tęsis, mes e, abi pusės esame už tai atsakingi, nes abiem bus tai naudinga. Ir taip pat sutinku, kad SWIFT susitarimas e, neturi būti suspenduotas. Pirmininkas neįsijungęs mikrofono. Presidente, voy a hablar. En fin, I'm going to, talk, to speak in Spanish very shortly. Gracias por venir. Eh, Aš e, ispaniškai kalbėsiu ir labai trumpai. Ačiū, kad atvykote. Aš jau su jumis susitikau Vašingtone tik prieš keletą savaičių, kai kalbėjome apie transatlantinių santykių problemas ir mūsų e, įkūnytas vertybės. Kada jūs manote e, bus padarytos specialiosios grupės išvados? Kitas dalykas, transatlantiniai santykiai yra tokie svarbus, kad uh, E, juos reikėtų tarsi patvirtinti tokiais svarbiais simboliniais renginiais. Pavyzdžiui, neseniai vyko e, viena e, šventinė tokia asamblėja, tuoj mūsų tarybos pirmininkas Van Rompojus pažymės savo darbo penktasias metinės. Prezidentas Obama susitiko su, sutinka su vairiais prezidentais, bet mūsų tarybos pirmininkas jo nesutiko. Ar jūs nemanote, kad, Londone, kad Vašingtonė taip pat reikia uh, tokių pozityvių simbolių? Your, your comments, your sentiments, your concerns, and let me try. Labai ačiū už visas jūsų išsakytas pastabas. E, e, aš pabandysiu per trumpą laiką atsakyti į daugelį jūsų iškeltų klausimų ir leisiu kolegoms sureaguoti į kitus. Visų pirma, aš manau, kad yra labai svarbu pripažinti, jog mes didelę dalimi kalbame apie du atskirus ir er, specifinius klausimus. Mes kalbame apie politinį šnipinėjimą. Aš nekalbėsiu kitų delegacijos narių vardu, bet aš manau, kad daugelis mūsų dirbančių kongrese manome, kad čia buvo peržengtos ribos. Tai, kaip buvo šnipinėjama Vokietijoje e, ir kitose šalyse, yra e, pasitikėjimo pažeidimas. Mes lankėmės Vokietijoje ir kai kuriuose kitose e, valstybėse priešas vykdomi čia ir tai, kad kanclerės telefonas buvo e, pasiklausomas, yra tikrai lasdos perlenkimas. Mes tikimės, kad einant laikui, bėgant metams, e, įvyks e, tokių operacijų vykdymo rimtų permainų ir paaiškėjo, kad mūsų vykdytos veiklos, tarp kitko, kaštų ir naudos balansas buvo negatyvus tokia panaši e, duomenų rinkimo priemonė e, buvo taikyta ir anksčiau ir e, tada buvo bendradarbiauta su jūsų valstybių žvalgybų tarnybomis. Aš manau, kad toks darbas turėtų būti organizuojamas labiau dvišalių pagrindų. Mes e, matome, kaip buvo pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą Ir aš manau, kad sprendimas būtų geresnis Junktinė Amerikos valstijų žvalgybos tarnybų darbo metodai ir lygiai tą patį galėtume pasakyti apie valstybės narės Europos Sąjungoje. Pripažinkime, taip turi būti daroma abiejose pusėse. Aš dėkoju visiems, kurie e, sakė čia, kad reikėtų uh, susitarimų neužšaldyti laikę, jie yra naudingi dabar, bet paskui ateitie gal keisis, tą, pat, tą galima pasakyti apie SWIFT susitarimą. E, ir aš taip pat manau, kad TTIP dėrybos taip pat neturėtų būti užbaigtas. Mes atėjome čia tam, kad pasakytume, jog Junktinėms Amerikos valstybėms nebereikia naujų signalų, kurie kompromituotų mūsų kolektyvinį saugumą, e, suspenduojančios susitarimus Mes nuoširdžiai tikime ir manau, kad kongresas nuoširdžiai tiki, kad kelias į priekį e, e, įmanomas tik vykdant dabartinius susitarimus ir ateityje priimsiamus susitarimus. Dar vienas dalykas. Mes visi esame bendros patirties produktai, kolektyvinės patirties produktai. Čia Europoje pakankamai daug žalos yra pridarę ir teroristai. Aš niekada nesutikčiau su teiginiu, kad terorizmas Europoje nėra, nekelia grėsmės šiais laikais. Mes pasarosius dešimt metų e, labai aktyviai to klausime. Mes e, iki šiol susidorojame su e, rimtais padariniais e, to teroristinio akto, kuris e, buvo didžiausias mūsų kartai Ir mūsų žvalgybos tarnybos, mūsų nuomonė dabar turi suvokti, kad reikia pasirinkti deramo masto priemonės. Tačiau mūsų patirtis išplaukia iš to, ką matėme per pasarosius dešimt metų. Ir aš manau, kad dabar jau mes taikstomės su tuo, kas yra padaryta, kadangi mūsų patirtis e, yra susijusi su pilietiniu laisvių užtikrinimu. Taikytos priemonės yra labai įvairios, nuo pakeitimų, e, kurios, kurie įpareigojo bendrovės atskleisti tam tikrą informaciją. Senatoriai prie to e, teisės aktų rengimo labai aktyviai prisidėjo. Nepasant to, kad e, Junktinė Amerikos valstybių žvalgybos tarnybos mano, kad daugiau negu 50 išpolių buvo nevyko, buvo sustabdyti dėl tų priemonių. Mes suprantame, kad reikia visas valstybės išsaugoti saugias. Mes galime turėti teroristų persikėjimo strategijas pasaul, visam pasauliui, galime įsijungti į masinės e, stebėjimo operacijas, kad juos rastume, arba galime priimti sprendimą, kad mažinsime e, paskatas žmonėms e, parsisamdyti teroristams. Kaip Junktinės Amerikos valstijos ir sąjungininkai elgesi? Kiek yra gerbiamos piliečių laisvės ir žmogaus teisės? Tai yra labai ilgas e, įsišaknyjas klausimas. Kaip mes galime apsaugoti savo žmonių pagrindinės teisės? Kaip galime apsaugoti žmonės nuo terorizmo? E, E, kaip galime apsaugoti pilietinės laisvės. Mes apie tai būtent kartu su jumis kalbame. E, masinis stebėjimas nėra e, priemonė apsaugoti žmonės. Mes turime mažinti paskatas skirtingiams žmonėms pasaulyje, telkti jėgas prieš mus. Jūs turite suprasti, kad kongrese ir senate yra grupė žmonių, kurie labai nuoširdžiai nori tame darbe su jumis bendradarbiauti. Very much, uh, Labai ačiū, pane pirmininkė, noriu padėkoti už suteiktą galimybę e, atsakyti į klausimus. Porą dalykų. Pirmiausia, e, požiūris į saugumą ir privatumą ir jo skirtumai JAF ir ES. Manau, kad mes visi bandome ieškoti tinkamos pusiausvyros. Privatumas be saugumo nebus įmanomas. E, saugumas be privatumo privatumo, tai yra privatumas be saugumo irgi ne, ir atvirkščiai. Manau, kad reikia surasti tinkamą pusiausvyrą, atsižvelgiant į savo patirtį, savo realybę. Prisiminkime e, rugsėjo 11-ąją. Tie, e, ta atmintis yra vis dar gyva. E, bombų išpoliai taip pat, kit, kiti teroristų išpoliai. Manau, kad Jokio skirtumo čia nėra. Galbūt tobulos pusiausvyros tarp privatumo ir saugumo ir nerasime, tačiau jos siekti privalome. E, delegacijų pirmininkas kalbėjo apie SWIFT ir e, TTIP susitarimą. Tai yra du klausimai apimantis svarbus dalykus. Šie susitarimai labai svarbus JAV, tačiau lygiai taip pat šie susitarimai svarbus ir ES. Noriu pabrėžti, kad vienodai svarbus, gal, gal net daugiau svarbus. Jei tikite tai, kad demokratija teisinės valstybės prie principų e, žmogaus teisų apsauga, tai yra pagrindiniai dalykai, kurių negalime pamiršti dėrybose. Aišku, vėl ir vėl girdime, kad aišku, pasitikėjimas pakirstas. Dar vienas svarbus dalykas, ir tai tikriausiai girdite iš mūsų ir girdėsite, tai yra tai, kad mes čia ir esame todėl, kad suprantame e, šio buvimo svarbą. Manome, kad atstatyti pasitikėjimą galima remiantis e, svarbiais dalykais. Reikia pirmiausia pripažinti, kad kas yra kieno bičiuliai. E, juos reikia traktuoti sažiningai. Taip pat reikia suvokti, kas yra kieno priešai ir į juos reaguoti atitinkamai. Ponas Mianmor e, pateikė labai konkretų pasiūlymą priešišką Delakombre pasiūlymui. Manau, kad tai yra labai įdomus, konkretus pasiūlymas. Aš tikrai kreipsiuosi į Jūs. Noriu padėkoti Jums už tai. Jūs um, dosniai suteikėte mums laiko savo posėdėje, aš bandysiu nesiplėsti. Um, mes e, nekalbėjome apie pradžių pradžią. Demokratija nėra tobula, ji nuolat kinta. E, sudėtingiausias dalykas yra tas, kad demokratija gali kisti, ji gali būti pakeista. Turime atsižvelgti į konkrečią realybę. Kapitalistinės valstybės, demokratinės valstybės taip pat pažeidžia demokratinės principus. Taip tai yra. Tačiau uh, Kalbant apie prekybą, kalbant apie demokratijos netobulumą ir laisvas valstybės, utopiška būtų bendradarbiauti su komunistinė Kinija, komunistinė Šiaurės Koreja, komunistinė Kuba. Kaip ten bebūtų, dėkoju Jums už Jūsų draugystę, dėkoju už sudėktą galimybę pasisakyti čia. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you, Mr. Chairman, and I, you know... Ačiū. Pirmininkė, atstovas Dijas Balar jau iš dalies pasakė tai, ką norėjau pasakyti aš. Demokratija. Demokratija yra viena netvarkingiausių valdžios formų, kokia tik yra įmanoma, bet tai yra ir geriausia valdžios formą. Klausydamasi šiandienos kalbėtojų, iš, kaip tik ir mačiau, kaip veikia demokratija, nes girdėjau įvairių minčių. Jūs esate komitetas, kuriame galite laisvai kalbėti apie tuos e, minčių skirtumus. Ir Matome, kad diskusijos kartais būna labai karštos ir reiškiamos labai skirtingos pozicijos. Apie tai kalbu todėl, kad noriu atsakyti į vieną iš pateiktų klausimų. Buvo klausta, kada pasibaigs tas JAV vykdomas procesas, kada kongresas ko nors imsis. Bet aš galiu pasakyti, kad mūsų požiūriu ir JAV vyksta demokratinis procesas. Yra reiškiamos skirtingos nuomonės ir prireiks laiko, kol bus pasiektas konsensusas. Turime įvairių teisės aktų žmonės, jav taip pat paveikė NSA klausimas, tačiau dabar yra kaip tik diskutuojama, ką daryti. Ir turiu pasakyti, kad jav šis dalykas nėra grindžiamos politinių partijų nuostatomis. Ir dabar yra nagrinėjami įvairūs teisės aktai, teisės aktų projektai ir tų pačių partijų e, nuomonės skiriasi ir kita vertus e, ir dėl kai kurių teisės aktų projektų respublikonų ir demokratų e, nu, nuomonės sutampa. Aš um, savo dar rinkiminės kampanijos metu um, už kai kuriuos dalykus iš pradžių pasisakiau už, paskui pasisakiau prieš. Pavyzdžiui, iš pradžių aš pasisakiau už patriotų aktą, vėliau E, tapau jo priešininku. Taigi dabar mūsų šalyje, Vašingtone, kaip tik ir vyksta tokios diskusijos. Ir tai, kad mes dabar rengiame šias diskusijas, neturėtų sudaryti įspūdžio, kad mums nerūpi tai, kas įvyko. Ir neturėtų sudaryti įspūdžio, kad mums nerūpi, kad mes praradome jūsų pasitikėjimą. Vakar, būdamas Berlyne ir šiandien, lik ir girdžiu nuomonių, kad galbūt Europą JAF jau neberūpi. Galbūt JAF akis krypsta į kitus dalykus, tačiau ne, mes žinome, kad mūsų ryšiai su jumis yra per daug seni ir per daug tvirti, kad galėtume juos nutraukti. Mes žinome, kad yra pažeistas pasitikėjimas ir darome viską, ką galime, kad atkurtume tą pasitikėjimą. Ir dėl to ir lankomės čia šiandien. Žinome, kad e, atvyks ir kitų mūsų institucijų narių, tačiau šią savaitę, padėkos dienos savaitę, šventinę savaitę mes lankomės čia ir mes savo šeimoms pasakėme, kad e, mums labai svarbu kalbėti su jumis. Ir mes taip esame glaudžiai susiję, kad negalime leisti, kad kas nors tą mūsų ryšį nutrauktų. Ir mes esame bičiuliai, mes galime susėsti, jūs galite mums pasakyti tiesą, mes galime ją išklausyti ir suprasti. Mes taip pat galime jums sakyti teisybę ir tada kartu mm, rasti sąlyčio taškų ir eiti toliau nes turiu pasakyti, kad visi standartai, kurie, kuriuos nustatysime labai e, griežtai, tuos standartus nustatysime mes. Ir mes turime nustatyti tuos standartus, turime aukštai užkelti kartelę ir jais turės vadovautis visi, o kiti, jei, kiti galės vadovautis kitų nustatytais mažais standartais. Uh, Ačiū, noriu padėkoti jums visiems trims, ačiū, kad atvykote ir dalyvavote diskusijose vakar Berlyne, šiandien Briuselėje. Manau, kad diskusija parodė, kad abiejose pusėse vyrauja gera valia ir tai, ką dabar pasakė Greg Mix. Tikrai reikia rasti tą prasmingą aukso vidurį, reikia rasti pusiausvyrą, būtent ją turime įvardyti. Ir žinome, kad mm, duomenų apsaugos rytyje yra susikloščiusios skirtingos teisinės tradicijos. Vis dėlto dabar turime ieškoti sprendimo, dabar sienos jau nebeegzistuoja. Tai yra politinis klausimas ir mes turime ieškoti transnacionalinių sprendimų, kadangi sienų šioje srityje nebėra sienos nebeegzistuoja ir tai lemia technologijų pažanga. Ir turiu pasakyti, kad pono Kelam, ponas Kelamas yra iš šalies, kuri pirmoji tapo kibernetinių išpolių auka. Taigi turime galvoti apie privataus gyvenimo apsaugą ir apie kibernetinį saugumą. Visiškas saugumas reiškia visišką laisvės praradimą. Taigi kartais laisvė e, reiškia ir tam tikrą riziką. Ir aš nemanau, kad e, atsirastų šalis, kuri norėtų gyventi visiško saugumo sąlygomis. Aš labai džiaugiuosi, kad įvyko ši diskusija, kad diskusijos bus tęsiamos. Kiek žinau, ponas Kročius nori atvykti į Europos parlamentą. Taigi bus dar diskusijų. Manau, kad gerai, kad diskusijos prasidėjo ir to, tos diskusijos mums, demokratams, padės pasiekti rezultatų. Ačiū.